Dobry, witam Państwa, rozpoczynamy posiedzenie. Labadiena, sveikinuosi su visais, pradedame posėdį. Jojo, ir, ir kaip paprastai paprašysime, kad vertėjai pateiktų savo informaciją, taigi suteikiu e, vertėjų atstoms žodį. Jau 35 dienas vertėjai E, protestuoja prieš mums vienašališkai primestas nesubalansuotas ir nesažininkas darbo sąlygas, primestas parlamento administracijos. Apgalėsojame dėl to, kad darbą baigsime šiame posėdėje lygiai 18.30 kaip ir numatyta. Ačiū uždėmesi. Prašau, išklausykite vertėjų informaciją. Dziękujemy za informację. Dėkojim už informaciją. Pone Aguilera kalba, kad reikia kairį mygtuką spausti, o sekretorius kalba, kad, kad dešinį, tai gal abu įsijungsiu. Na, matote, yra posėdžio darbo atvirkės projektas, jis buvo jums išplatintas, jeigu niekas pastabų neturi, tai mes jį patvirtiname ir vertimas yra į, ir iš 14 kalbų. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas pagal procedūrą ir pereiname prie kito esminio punkto ir matote, kad pas mus lankosi ponia ministrė Julian Bogner Štraus, tai yra moterų šeimos ir jaunimo reikalų federalinė ministrė ir yra kartu vyriausybėje dirba su ponia Elizabeth Kostinger. Ji pavaduoja šiandien ponia Kostinger, pakeičia. Kaip žinote, kolegė ir ponia ministrė dirba subalansuoto žemės ūkio ir turizmo srityje Ir mes kalbėsim šiandien apie Austrijos pirmininkavimo prioritetus žemės ūkyje. Pastarajame plenarinėme posėdėje išklausėme pono kanclerio pasisakymą, kuris kalbėjo apie prioritetus. Taip pat vyko darbo e, posėdis su Austrijos atstovais Europos komisijoje, komisijos atstovais ir posėdis buvo suorganizuotas kartu su mūsų sekretorijatu. Jame dalyvavo ambasadorius pavaduotojas ir aptarėme vėlgi e, klausimus susijusius su Austrijos pirmininkavimu. Pirmininkavimas yra išimtinis, išskirtinis. Ir su mumis yra mielas kolega, kuris su mumis dirbo, jis buvo padarėjas. E, Sveikiname visus e, svečius, visus, kurie atvyko su ponė ministrė. Ir taip pat kreipiuosi į poną Karastat, kuris yra su mumis jis dabar jau visą laiką su mumis dirbs. Na ir jeigu kalbėsim apie pirmininkavimą, tai kaip sakiau, e, pirmininkavimas yra išskirtinių laikotarpių. Klausimų buvo nepaprastai daug ir išlieka problemos, e, daugiamečio finansavimo problemos, klausimai, bendroji žemės ūkio politika ir su jie susijusios problemos, e, breksito klausimai, problemos susijusios su tuo, kas vyksta Europoje, kas ir išklausėm įvairių e, pasisakymų, ir kurie gazdina ir, ir stebina. Kalbu apie Europos e, euroatlantinius ryšius, taip pat ryšius su jungtinėmis valstijomis ir taip pat e, yra dar ir atostogų laikotarpis, taigi matote, kaip ir, ir žiemą būna atostogas ir, ir dabar. E, Na, bet kaip, kaip žinau, kaip žinau situaciją, tai į visą tai yra atsižvelgiama ir nenoriu gaišinti laiko, taigi aš dar kartą sveikinuosi su komisijos atstovais, sveikinu svečius, kurie dalyvauja posėdėje su mumis. Džiugiuosi, kad yra pirmadienį tiek daug dalyvaujančių narių. Na, žinome, kad tai yra jau paskutinės savaitės prieš atostogas, taigi tikrai reikia darbą gerai baigti. Ir dabar iš karto suteiksiu žodį poniai ministrai. Prašome. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender. Dėkuoju, ponė Sekirski, komiteto pirmininkė, E, vicepirmininkai, koordinatoriai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Noriu šiltai padėkoti už pakvietimą pasisakyti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete. E, daugelis iš jūsų e, pažįsta Elizabeth Kustinger, Ji yra daug metų dirbusi agrikomitete ir prašė manęs perduoti jums ko geriausias linkėjimus. Noriu pasakyti taip pat, kad vakar ryte e, ji pagimdė sveiką berniuką Jurgens Johannes, jo vardas. Taigi e, ir mama, ir kūdikis sveiki, dabar jie jau turi tris vaikus ir aš įsivaizduoju, kad e, visi mes džiaugiamės taip pat kaip ir e, naujoji mama. Taigi džiaugiuosi galėdama šiandien jai atstovauti čia ir pristatyti e, pirinkiančios Austrijos prioritetus žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje. Bet prieš tai noriu padėkoti Rubinui Policanovui, Bulgarijos e, pirmą, e, pirmininkavusios ES taryboje atstovui. E, mes vis labiau suvokiame ES vaidmenį globaliame pasaulyje. Žemės ūkis puikiai įrodo Europinio bendarbiavimo pridėtinę vertę, tuo pat metu ir kaimo plėtra yra vienas iš svarbiausių BŽUP ramščių ir yra labai svarbus subsidiarumo prasme valstybėms narėms. Taigi mums tarp tų dviejų BŽUP aspektų reikia ieškoti tinkamos pusiausvėros. E, kalbant apie BŽUP e, plėtoti po 2020 metų. Tai e, be jokios abejonės jį daug lems, e, užtikrinant maisto tiekimo grandinės gerą funkcionavimą. Tai taip pat e, susiję su kitais dalykais, pavyzdžiui, ekologinės ekonomikos vystimusi baltyminių augalų platesnių panaudojimų E, mes, e, žinoma, atidžiai stebėsime ir tarptautinės dėrybas e, šioje srityje. Kalbant apie teisėkuros pasiūlymus dėl BŽOP po 2020-ųjų, tai šiame kontekste mūsų vienas iš svarbiausių prioritetų yra naujoji DFP nuo 21 iki 27 metų. Be jokios abejonės, kad ši politikos rytis nuo pat pradžios, nuo 1960-ųjų, privaliojo nuolat adaptuotis prie besikeičiančių aplinkybių. E, tuo pat metu tai yra centrinė ES bendrųjų politikų dalis. BŽOP e, suteikia Europos žmonėms aukštos kokybės maisto produktus priimtinomis kainomis. Greta to BŽOP e, įgalina tinkamai ūkininkauti periferiniuose ir mažiau žemės ūkiai palankiuose vietovėse. E, taip pat e, BŽOP leidžia apsaugoti gamtą ir išlaikyti tvarius gyvūnų e, gerovės standartus, prisideda prie kaimo vietovių gyvybiškumo išsaugojimo ir prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo. Noriu padėkoti e, jūsų komiteto nariams ir jūsų pranešėjui Herbertui Dorfmanui už e, jo pastangas per pastaruosius mėnesius prisidėti prie BŽUP plėtros ir jos supaprastinimo artimiausių laikų mes ir toliau dirbsime šią kryptimį, nes supaprastinimas ir mums atrodo ypatingai svarbus elementas. Pirmininkaujant Austrijai užtikrinsime, kad tas supaprastinimas e, būtų įmanomas visose lygiuose. E, Dar pirminkaujant Bulgarijai, taryba labai aiškiai pasisakė už tai, kad BŽP svarba e, yra didesnė negu pats žemės ūkis. E, BŽP leidžia kurti pridėtinę vertę visiems ES piliečiams ir užtikrina viešasias gerybės vi, visiems. Žemės ūkis e, taip pat e, labai svarbus, kuriant darbo vietas kaimo vietovėse, išlaikant e, tų vietovių gyvybingumą. Mes žinome, kad žemės ūkija, miškininkystėje ir maisto gamyboje dirba 14,5 milijardo žmonių Tai pasakytina apie e, šio sektoriaus funkcionavimą tiek pradedant ūkiais ir baigiant galutinę produkciją. E, BŽUP susiduria su visa virtinė problemų, kurias mes ir bandysime spręsti. E, tame tarpe paveldėjimo problemos, E, tai, kaip palengventi jauniems ūkininkams pradėti ūkininkauti, išlaikant tvarę e, tva, e, žemės ūkio politiką ir išlaikant šeimos ūkių tradicijas. BŽUP stengiasi susitelkti į labai aukštos kokybės prekių gamybą Mes matome, kad vartotojai vis dažniau renkasi regioninius ar ekologinius produktus. Kokybės ženklinimas, e, e, geografinių nuorodų sistema e, sustiprina Europos vartotojų pasitikėjimą tokiais produktais. Ir todėl BŽOP turi užtikrinti, kad e, tokia aukštos kokybės gamyba būtų užtikrinta ir ateityje. Savai mes vantame, reikia užtikrinti, kad e, kainos vartotojams taip pat būtų priimtinos. Mes taip pat siek, sieksime sustiprinti žemės ūkio produktų tiekimo grandinę ir e, sureguliuoti ūkininkų e, ir gamintojų santykius toje grandinėje. Labai dažnai e, gamintojai jaučia išorės spaudimą šioje grandimoje ir e, komisijos pasiūlymas dėl nesažiningos prekybos praktikos stengiasi šią problemą išspręsti. 2017 metais e, priimtas atitinkamas reglamentas, kuris sustiprina ūkininkų pozicijas. Sakysime, visiems sektoriams išplėstos e, tam tikrų e, ūkininkų organizacijų teisės. Ypač e, esame dėkingi jūsų komitetui iš puikų bendradarbiavimą renkiant šiuos teisės aktus. Būtent todėl mums pavyko susitarti dėl šio dokumento per labai trumpą laiką. Visų pirma, dėka jūsų pranešėjų Alberto Des ir Paulo De Castro. Aš dėkinga taip pat ir Michel Danton už jo ekspertinės žinias. Būtent jį norėjau konkrečiai paminėti. Žinau, kalbant apie ateitį, mūsų laukia dar daug darbų, tame tarpe ir dėl nesažiningos prekybos e, praktikos turime sustiprinti e, silpniausių e, dėrybų partnerių padėtį, užtikrinant jiems tinkamą likvidumą, užtikrinti jiems pakankamas investicijas ir galimybę pasinaudoti inovacijomis. E, tas spaudimas e, maisto tiekimo grandinėje labai dažnai e, pasiekia silpniausią grandyje ir labai dažnai tai ūkininkai, tie, kurie konkrečiai uninkauja Mums reikia stiprinti bendradarbiavimą su jūsų komitetu, kuris pirmauja sprendžiant šiuos klausimus. Dabar keletą žodžių apie kitus prioritetus. E, ketiname e, daug dėmesio skirti ekologiniai e, ekonomikai Renksime ekologinės ekonomikos strategiją, siekiant tvarumo visuomenėje. Tos strategijos peržiūra bus labai e, svarbi e, žemės ūkiui ir miškininkystiai. Čia glūdi didžiulis potencialas užtikrinant maisto saugumą. Tai labai svarbu ir e, sprendžiant tam e, tikrus ekologinius iššūkius. E, Ekologinė ekonomika gali ir svariai prisidėti prie tvarios gamybos e, sistemos, prie žiedinės ekonomikos ir sustiprinti augimo ir kaimo plėtros galimybės. Kita labai svarbi mums rytis tai e, baltymų klausimas, e, E, renksime labai e, aukšto lygio konferenciją e, šią temą Vienoje. Jau dabar vyksta konsultacijos su valstybėmis narėmis, įvairūs seminarai. Ir tai prisidės prie komisijos rengiamo pranešimo užbaigimo. Konferencijoje mes bandysime kalbėti apie augalinės kilmės e, baltymų gamybos plėtrą. Esame pakvietę į šią konferenciją daugiau kaip 20 e, žymių ekspertų iš žemės ūkio tiekimo grandinės, iš administracijos sričių. Tie ekspertai kaip tik ir kalbės apie požiūrį, kaip skatinti augalinės kilmės baltymų gamybą ES. Po konferencijos e, bus užbaigtas komisijos pranešimas šią temą. Ir e, mūsų federalinė ministrė ir komisijos narys Filas Hoganas tą pranešimą pristatys drauge. Mes taip pat E, taip pat tęsime darbą, kurį pradėjo e, pirmininkaujanti Bulgarija, e, kalbant apie vaistų panaudojimą rengiant pašarus. Mes taip pat stengsimės sustiprinti galimybės gauti prieigą prie veterinarinių vaistų, peržiūrėsime leidimų išdavimo procesą šioje srityje, kad galėtume užtikrinti e, viešosios sveikatos, e, gyvūnų sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą. Šis reglamentas e, dėl pašarų taip pat prisidės prie kovos su atsparumu antibiotikams. Noriu padėkoti jūsų komitetui ir visiems kitiems parlamento komitetams, kurie prisideda prie šio darbo. Taigi, pirmininkaudami taryboje, stengsime užtikrinti, kad ateitie BŽUP e, tarnautų ir ūkininkams, ir e, vartotojams, ir visai visuomeniai apskritai. E, taryba svarstys teikiamus teisėkuros pasiūlymus, svarstys įvairiuose lygiuose, aišku, vyks diskusijos ir su Europos parlamentu, ir su kitais partneriais. Per atėjančius šešis mėnesius būsime atsakingi už ES darbo tvarkę, būsime politiniai atstovai ir koordinatoriai, stengsimės būti sąžiningais tarpininkais, mūsų laukia daug darbų, išsikėlėme e, visą virtinę tikslų ir tikrai esame įstikinę, kad mums tuos tikslus pavyks pasiekti. Mes turime neužmiršti tikrų, realių mūsų piliečių poreikių, bet taip pat nepamiršti ir iššūkių bei galimybių. Turime ir toliau stiprinti Europos demokratiją. Europos parlamentas 500 e, milijonų ES piliečių vardu dalyvauja bendrame sprendimų prieimimo procese. E, mes tikrai puikiai suvokiame Europos parlamento centrinį vaidmenį. Aš manau, kad e, išsikėlėme visą virtinę svarbių tikslų ir sugebėsime per šešis mėnesius juos pasiekti. Pone pirmininkė, parlamento nariai, dar kartą noriu padėkoti Jums e, už galimybę bendrais bruožais apžvelgti pirmininkaujančios Austrijos prioritetus žemės ūkio srityje. Ačiū Jums uždėmesį, na ir be abejo lauksiu Jūsų klausimų, į kuriuos pabandysiu atsakyti kiek tik tai galėsiu, nes pakeičiu savo kolegę. Thank you. Dėkojame poniai ministrei už e, labai tokią tokį išsamų, platų pristatymą. Ir kaip jūs prisiminate, mes jau esam susitikę su ponė Mistrė Kostinger, kuri atstovavo, e, kuri pateikė tam tikrų minčių ir kurios buvo išplėstos šiandien išplėtotos šiandien ir aš taip pat dėkoju irgi Bulgarijos, Bulgarijai pirmininkavusi, tai buvo puikus pirmininkavimas. Norėčiau jūs informuoti ir pakviesti pona Frederik Wilhelm Greif, Spendorf, jis yra buvęs Žemės ūkio komiteto pirmininkas 1999-2002 e, metais ir taip pat mūsų komiteto narys. E, džiaugiamės, kad e, matome jūs čia, kad džiaugiamės, kad jūs aplankėte mus. Tai tikrai labai malonu su jumis pabendradarbiauti ir taigi sveikiname jūs atvykusi. Ir kaip žinote, su mumis yra ir ponė Katenbach, kuri aktyviai dirba aplinkos komitete iš pirmininkančių šalies, taip pat ponas Vaits, jau priminiau, kad yra ir ponas Karas, parlamento narys. Taigi, Austrijos problemas visą laiką buvo mums artimos ir pažįstamos. Ir dar norėčiau paminėti tą šūkį sauganti Europa. Dabar žemdirbiams, ūkininkams šitas šūkis yra labai svarbus. Ir dabar pereikėme prie klausimų. Pirmiausia, sutiksiu žodį koordinatoriams, dviems, dvi minutės. Būčiau dėkingas, jeigu trumpiau šnekėtumėte. O parlamento nariams vėliau bus sutiktas žodis, bet bus e, tik viena minutė, nebegaliu jokauti, kad dar sutrumpinkit. Ponas Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti e, ministrai Štraus už tai, kad šiandien čia pavaduoja Elizabeth Kostinger. Noriu taip pat Elizabeth Kostinger e, pasveikinti susilaukus sūnaus. Įdomu buvo išgirsti jūsų pirmininkavimo pristatymą, labai atidžiai klausiausi jūsų. E, sakėte, kad ūkio sektoriuje dirba 14,5 milijono žmonių, tačiau bendrai žemės ūkis sukuria 40 milijonų darbo vietų visose susijusiose sritise ir kiekvieną dieną tas sektorius pusė milijono žmonių e, tiekia maistą ir taip pat yra svarbi mūsų ekonomikos dalis. E, Ūkininkauj, parama ūkininkaujančioms šeimoms yra labai svarbi. Žinau, kad Austrijoje tai yra aktualus klausimas. Austrijai. Austrija išnaudoja antrąjį ramsti paramos, padėdama e, žmonėms ūkininkaujantiems nepalankiose ūkininkavimo vietovėse ir kalnuotose vietovėse. Kalbėjote ir apie kitas strategijas, esu tikrai nuliūdintas sprendimo neleisti 300 tūkstančių hektarų plotę kai kurių pasėlių šiais metais. Taip pat kalbėjote apie vaistinius pašarus. Vokietijoje ne 2012-2015 mes sumažinome naudojamų vaistinių pašarų kiekį. Manau, kad mes turime toliau progresuoti šioje srityje protingai, logiškai ir linkiu jums sėkmės. Pirmininkaujant Austrijai, ačiū ponė pirmininkė, sako ponas Andrijo, ačiū ponė ministrė už jūsų išdėstytus pasiūlymus. Už tai, ačiū už tai, kad pavaduojate Elizabet Kostinger. Aš taip pat noriu pasveikinti, pasidžiaugti Lorenzo ateimu į Europą, jo gimum, gimimu. Tai dar vienas Europos pilietis. Ačiū už pasiūlymus ir prieš pasitą pirmininkavimo programą. Aš norėčiau trumpai per savo pasisakymo laiką grįžti prie išdėstytų pasiūlymų. Jūs sakėte, kad tiesite e, tam tikrų sąsajų daugiametėje finansavimo programoje. Uh, Kaip žinote, žemės ūkio sričiai komisijos pasiūlymas yra gana um, skausmingas, 12 procentų mažiau um, tiesioginiams išmokams, o 27 procentais žemės ūkiui, žemės ūkio uh, sričiai. Kaip jūs elgsitės, ar jūs laikysitės komisijos? pateikto pasiūlymo, ar bandysite grįžti prie e, e globaliau apriepiančio biudžeto, kuris e, gina piliečius, kaip sakė, kaip kalbėjo Europos valstybių vadovai, e, tai yra sektorius, kuris aprūpina maistu, tai yra svarbus svarbi užduotis. E, ta, ir dabar tarsi vis, kai kas jau elgesi taip, tarsi biudžeto klausimas būtų nuspręstas. Aš taip nemanau. Dėl daugiametės finansavimo programos, jūs kalbėjote apie baltymų sritį ir uh, planus. Ir yra tokios kalbos valia, bet reikia ir lėšų išteklių, siūlomi 2 procentai. Bet tai, tai galbūt turi būti susijęs su reforma bažiau, ar čia nu, brėžiate sąsijas. Toliau, tvarkaraštis. Žinau, kad e, jau e, pasidžiavo e, darbo grupė ir tai jau svarstėte, ką veiksite per keturis mėnesius nuo rugsėjo iki e, gruodžio, kad būtų užbaigtas e, e pirmojo etapo svarstymas parlamente. Ir taip pat noriu, kad patikslintumėte, kokį komisijos kaip, kaip Jūs vertina komisijos pasiūlymą dėl BŽUP reformos? Ačiū. Kužmiuk. Toliau ponas Kužmiuk. Dėkoju, aš irgi norėčiau labai e, padėkoti poniai ministrijai už platų pristatymą. Austrijos pranikavimo prioritėtų pristatymą EKR frakcijoje ir aišku, visa, viskas e, tikrai visą tai reikia mm, paremti, remti žemės ūkio, produktų saugumą, taip pat žemė, šeiminį žemės ūkį ir maisto tiekimo grandinės mm, saugumas. Visa tai yra nepaprastai aktualūs klausimai. Dabar ir, kaip anksčiau kalbėjusiai sakė, aš irgi norėčiau užklausti, ponės ministrės, kaip E, šitie visi svarbus dalykai, kaip juos galime realizuoti, esant tokiai padėti, kai Europos komisija siūlo e, sumažinti, labai sumažinti būsimą Europos biudžetą. Tie su, sumažinimai, apkarpimai yra labai drastiški naujom šalims, kurios įstojo po 2004. -ųjų pagal e, ant kitą ramstį. Taigi e, senusios ES šalis naudojasi tais tomis priemonėmis e, kelis dešimtmečius, o naujosios šalis tik tai keliolika metų. O apribojimai, na, yra tokie pat vienodi, vienodo lygio ir visiems. Taigi, dar kartą norėčiau užduoti klausimą, kaip visi šitie tinkami pasiūlymai, kuriuos jūs, e, jūs pristatėte, kaip juos bus galima e, realizuoti už daug mažesnius pinigus. Ir viskas rodo į tai, kad jeigu turim e, išsitekti šitam biudžete 2010 nuo kitų metų pavasario iki 21 metų pavasario, tai čia turiu pasakyti, kad Austrijos vaidmuo šio klausimo bus esminis. Dėkuoju, po to ponas Miller dar. Ačiū, ponia Bogna Štraus. Ačiū, kad atėjote į susitikimą su mumis, kad atėjote pas mus papasakoti apie žemės ūkio politiką. Taip pat noriu pasveikinti ir aš, Elizabeth Köstinger, esu dirbusi su ją parlamente. Mes e, e, tuo metu nagrinėjome miškininkystės politikos klausimą. Turiu porą klausimų jums. Manau, kad tai labai klausimai labai svarbiamis temomis, jie susijęs su daugiametė finansavimo programa. Pone Kjostinger sakė, kad ji nori laikytis e, žūp numatyto biudžeto ir kad Austrija nenorėtų jam skirti daugiau lėšų. Aš čia išvelgiu prieštaravimą. Norėčiau žinoti, kaip Austrija uh, savo pirmininkavimo metu rengėsi dirbti šiuo klausimu taryboje. Mums reikia rimto, tvirto biudžeto, kad turėtume solidžią BŽUP. Kitas klausimas taip pat susijęs su BŽUP. Ką bandysite daryti, kaip elgsite steigdami tarybos pasiūlymus? Sakėte, kad parlamento tvarkaraštis darbų yra labai ambicingas. Mes norime, kad pirmojo svarstymo etapas baigtųsi gegužės mėnesį. Tai reiškia, kad ir jums taryboje e, tvarkaraštis darbų bus labai įtemptas. Turėsime tikrai aktyviai dirbti, kad tai pavyktų. Kalbėjote ir apie e, ekologinės ekonomikos strategija, aš, tai, man tai svarbus dalykas, aš tai tuo džiaugiuosi. Turime pasidomėti, ko, kokios, kokių pajamų ūkininkai galėtų gauti šioje srityje. Visada kalbame apie supaprastinimą. Komisija taip pat apie tai kalba. Tačiau iš tarybos išgirdome skeptiškesnių pasisakymų, kad e, kai kurių pasiūlymų nebus įmanoma įgyvendinti valstybėse narise ir čia tikrai reikia taip pat labai daug nuveikti. Ypač žinoma, atsižvelgiant į pavyzdžiui, ko, kokia situacija yra su gyvų gyvūnų transportavimu į skerdyklas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ministrė. Norėčiau užduoti keletą klausimų jums. Visų pirma, kalbėjote apie tai, kai, kokie, svarbus yra šeim, kokie svarbus yra šeimų ūkiai. Aš keturis metus dirbu parlamente ir visi mes kalbame apie būtinybę e, remti smulkius ūkininkus, šeimos ūkius. Nežiūrinti nieką, man atrodo, kad kai kurie klausimai nesprendžiami, bet norėčiau žinoti jūsų nuomonę apie tai. Manome, kad viena pamatinių priežasčių šios situacijos tai uh, kainos už, mokamos už produkciją ir už darbą ūkininkų. Būtent todėl reikia kalbėti apie rinkų ir gamybos reglamentavimą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šią temą ir aš esate numatę šį klausimą svarstyti. Antra. Kalbėjote apie tai, kaip svarb, kokia svarbi yra bioekonomika ir, ir tos ekologinės ekonomikos strategija. Aš norėčiau žinoti, kokios priemonės svarstomos, kad ekologinė ekonomika net taptų našta ūkininkams, kad jiems netektų kovoti už savo žemę ir už išlikimą. Taip pat norėčiau išgirsti apie pasiūlymus dėl bendrųjų normų ir strateginių planų svarstomų taryboje. Galiausiai Matau, kad esate ir moterų šeimos ir jaunimo reikalų e, ministrė Austrijoje, ministrė Austrijoje bet nieko nepasakėte apie pasiūlymus uh, E, moterims, ūkininkams e, užtikrinti galimybę naudotis visomis savo teisėmis kaip, kaip ū, ūkininkėms, ypač e, kalbant apie moteris, kurios dirba še, šeimų ūkiuose, šeimų valdose. Norėčiau, kad pakomentuotumėte šį, šį klausimą ir kokia jūsų pozicija e, dėl dėrybų, kuriuose dalyvauja ES dėl tarptautinių priekybos susitarimų ir kaip, kaip jūsų nuomonė tokie susitarimai veikia žemės ūkį. Pirmininkas, toliau ponas Hausling. Ačiū, ponė ministrė. Perdokite ir mūsų sveikinimus poniai Kjostinger. Tikiuosi, kad išgirsime daugiau iš pirmininkaujančios Austrijos apie kitas temas. Pone ministre, jūsų politikoje jūsų žemės ūkio politikoje išvelgiu prieštaravimą. Sakote, kad norite nuveikti daugybę dalykų, bet nenorite skirti daugiau pinigų. Taip, mes norime, kad būtų e, patvirtinti tokie, tokie politiniai planai, kurie būtų įgyvendinami. Ir sulaukėme komisijos pasiūlymų. Uh, Ar jūs, jūsų nuomonė apžūp turėtų e, būti finansuojamas iš tiesioginių išmokų? Jūs minėjote ekologišką ūkininkavimą Austrija, pasisako už šią idėją ir žinau, kad Europos vadovų taryboje tai bus vienas, viena jūsų prioritetinių temų. Austrija yra daug pasiekusi ūkininkavime be GMO pasėlių ir mes jūs palaikome. Todėl Noriu paklausti jūsų nuomonės apie naujasias procedūras dėl GMO pasėlių. Kaip jūs vertinate? Tai kalbėjote ir apie baltymų strategiją. Ji tai labai svarbi. Aš rengiau pranešimą pirmą kartą pati 2012, bet dabar atrodo reikalai jau čia pajudėjo. Baltymų srityje kalbame ne tik apie sojos gamybą. Man, mane neramina tai, kad mes toliau progresuojame sojos gamyboje, bet Europoje yra daug potencialo pasigaminti savų baltymų ir e, programos yra plačios. E, dar vienas dalykas apie tai, apie ką jau girdėjome. Nenorime, kad e, būtų patvirtintas sprendimas dėl žūp reformos šiais metais, kuomet dar nežinome, kiek iš tikrųjų jai bus skirta pinigų. Manome, kad tai labai svarbus aspektas įsprendimas ir kad jį būtina atsižvelgti, ponas Egnių. Pirmininkė, mano, aš kalbu šiek tiek keistai dėl to, kad dabar tvarkausi dantis. Uh, Kai išgirdau, kad Elizabeth Kostinger neatvyks į posėdį, pamaniau, kad jį bijo susitikti mane. Bet kai sužinojau apie priežastį jos nebuvimo, tai, tai tikrai labai džiugi žinia ir noriu pasveikinti ją susilaukus sunaus. Norėčiau išreikšti paramą jūsų šalies prezidentui, kuris, manau, labai realistiškai vertina breksitą. Dabar žemės ūkio reikalai. Kalbėjote apie baltymus ir komisija parengs pranešimą šiuo klausimu ir čia komisija iškilas keletas dilemų. Visų pirma, jei norite padidinti baltymų gamybą Europoje, privalote spręsti, koks čia triukšmas, sako kalbėtojas. Ar galite man skirti keletą sekundžių daug, daugiau dėl to triukšmo? turime pasitelkti naujoviškas augalų, sel, augalų selekcijos metodus naujoviškus, kad padidintume baltymų gamybą. E, bet tokiu būdu e, e, išauks ir azoto junginių kiekis aplinkoje, nes juos gamina baltymingi pasėliai. Toliau, miškininkystė. Kolegos čia jau žino, miškininkystė nėra komisijos ar Tarybos kompetencijos rytis. E, šioje srityje kompetencijos patikėtos valstybėms narėms. Tik jų atstovai turėtų apie tai kalbėti. E, galiausiai jūs nekalbėjote apie klimato kaitą. Galiausiai galbūt visi suprato, kad ūkininkai negali pakeisti oro pas meteorologinės situacijos pasaulyje. Ir galbūt balsuojant ateitie šiais klausimais e, viršų paims sveikas protas. Pusiau azolų. Oui, merci, merci, uh... Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė ministrė už jūsų prezentaciją. Kaip žinote, e, pasiūlymai dėl žūp jūsų pirmininkavimo metu yra sudėtingas klausimas, bus nelengvas susitarti per pirmąjį svarsimo etapą dėl, dėl to, kad susitartume dėl žūp reformos. Kokia bus Austrijos pozicija dėl žūp ateities? Atsižvelgianti komisijos vaidmenį, visvesnio komisijos vaidmenį parlamente, e, atsižau, aplinkosaugos klausimais, žinome, kad jūsų šalis ypač domisi e, aplinkosaugais iššūkiais, bet tai susiję ir su žūp. E, kancleris kalbėjo apie, prie, taip pat savo pasisakymę kalbėjo apie priekybos strategiją. E, Tačiau mūsų žemynas, jeigu jis nori būti tarptautinės svarbos veikėjų, reikia e, kovoti su nesažiningais metodais. Ir noriu paklausti, kaip užtikrinti nuoseklumą tarptų tikslų ir vis didėjančios skaičius tarptautinių prekybos susitarimų. Galiausiai žinome, kad prekybiniai santykiai atsilieps ir klimato kaitos klausimas. Kaip jūsų vyriausybė ruošiasi išspręsti šią dilemą, siekdama užtikrinti tvarų vystimąsi. Ponas Dorfmanas. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū Jums, gerbiamoji ministrė. Mes, e, kaip Austrijos kaimynai, e, puikiai e, žinome apie Austrijos žemės ūkio politiką, žinome jau seniai, nuo tada, kai Austrija įstojo į ES, žemės ūkis joje yra tiesiog pavyzdinis, kiek aš suprantu. Labai daug susitelkiama į antrąjį ramstį, į šeimos ūkius, į daugia funkcinius ūkius. Tačiau jeigu pažiūrėsime į dabartinius pasiūlymus, e, mano manimu, siekiant toliau dirbti kaip dabar, iš vienos pusės reikės didinti bent jau 1,1 procentų nuo BVP ES biudžetą. Antra vertus ir pati Austrija e, antrajame ramstyje turės padidinti bendrąjį finansavimą kaip e, tuomet jums pavyks suderinti tuos du veiksnius ir apginti savo valstybės interesus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš noriu prisidėti prie sveikinimų poniai Kostinger susilaukus kūdikio E, tai labai beje ir svarbu ES, mūsų gyventojų skaičius mažėja. Mm, norėčiau e, pasirauti jūsų, kada valstybės narės e, pasieks bendrąją poziciją dėl BŽUP. Kalbama apie tai, kad tokios pozicijos reikia, bet ar sugebėsime ją pasiekti iki gruodžio mėnesio? Noriu paklausti, ar, ar galvojate, kad išryškės tokia pozicija? Antras klausimas, ką jūsų vyriausybė galvoja apie strateginius planus, kurie turėtų paremti BŽUP reformas? Galbūt su manim nesutiksite, bet mes galvojame, kad breksitas e, reikš labai didelę biudžeto skylę ir e, pažeis BŽUP. Dauguma mūsų narių norėtų galingos BŽUP, e, vadinasi, tam reikia ir tinkamo finansavimo. Kaip įmanoma suderinti bandymą pasiekti, kad BŽUP būtų platesnė ir to būtų pasiekta su mažesniu Dėkuoju, jūs esate nuomonės e, rengėjas e, strateginių planų klausimų. Dabar ponas Johan. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal viele Grüße an Elisa. Dėkui, pirmininkė. Vėlgi, visų pirma, sveikiname Elizabet Köstinger, geriausias kloties jai. Akivaizdu, Austrijai tenka didžiulė atsakomybė perėmus pirmininkavimą, atsižvelgiant e, į tai, kad e, tai e, tas pirmininkavimas e, paskutinis prieš e, Europos parlamento rinkimus. Taigi klausimas, e, breksito vaidmuo ir įtaka bendrai žemės ūkio politikai. Man atrodo, kad kol kas ta įtaka nėra pakankamai įvertinta. Dėl baltymų politikos. E, e, Tikriausiai bus labai blogai, jeigu greitai nesimsime veiksmų, kiek bus tam skirta pinigų, šansų matyti nėra labai daug. Na ir dar vienas dalykas, gal galėtumėte užtikrinti, kad e, kai e, ateis kita žemės ūkio reforma, tai joje matysime biurokratijos e, sumažinimą ir supaprastinimą nes e, kalbam dažnai apie BŽOP, bet turim galvoj ne ūkininkus. Ministrė, malonu su Jumis pasisveikinti, noriu pakalbėti apie vaistinius pašarus. Rytoj balsuosime galiausiai dėl susitarimo po trišalio dialogo darybų. E, veikiausiai spalio e, mėnesį plenarinėje sesijoje balsuosime dėl šių svarbių pranešimų šiomis temomis dėl vaistinių parašų pašarų, bet svarbiausia už, kovoti už žūb biudžetą, pasipriešinti siūlymams apkarpyti biudžetą, bendrosios žemės ūkios politikos biudžetą, ypač kaimo plėtotėjai numatytas lėšas. Reikia palikti tą sritį bendram finansavimui. Dabartiniai sprendimai yra prasti ir mes parlamentas rengėmės ginti kitokią poziciją. Vienas svarbiausių, kitas svarbus klausimas - tai nesąžininga prekybos praktika. Svarbu, kad e, būtų pritarti būti pridėti sprendimai šiems klausimas, nes tai susiję su mytybos grandinė. Ponas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė. E Aš irgi norėčiau pasveikinti Elizabeth Köstinger susilaukus kūdikio ir padėkoti Jums už tai, kad kalbėjote jos vardu. Noriu padėkoti Austrijai, pirmininkaučiai, už tai, kad e, nusprendė traukti savo prioritetų e, programą kovą su nesažininga, nesažininga prekybos, nesažiningais prekybos metodais. tikrai gerai, kad ieškom, kad būtų surastas politinis šio klausimo sprendimas, pirmininkaujant Austriją iki gruodžio mėnesio, bet tai žinoma labai susijęs su darbu, kurį nuveiks Austrija taryboje, kad padėtų mums to pasiekti. Aš labai tikiuosi, kad kad iki spalio mėnesio bus susiteta dėl įgaliojimų pradėti darybas. Jūs žinote, mūsų, mūsų darbo tvarka rytoj komitete e, bus pristatytas pranešimas iki rugsėjo nuomo mėnesio. Sulauksime Envi ir Inko komitetų nuomonių, o e, komitete balsuosime spalio mėnesį. Mes tikime, kad spalio antrojoje plenarinėje sesijoje bus patvirtinti įgaliojimai dėryboms. Atsižvelgiant į tai, e, kokie susitikimai jau įvyko su pirmininkaujančia Austrija, labai tikiuosi, kad mes ir toliau uh, e, mums pavyks susitarti ir, ir ateitie dėl daugybės dalykų. Taigi sėkmės ir tęsime mūsų bendrą darbą, jūs pirmininkaujant. Frau Ministerin, ein paar Fragen von meiner Seite. Ähm, äh, gerade aktuell das Dėkuoju, panė ministrė, porą klausimų. Yra dermas dėl Nukastūro šiuo metu ir, ir sutarimas, kad mm, didžiausi ekonominiai ir privatus interesai mm, bus e, įtraukti į darbo atvirkį. Ir ypač, kas mums yra svarbu, tai yra tūkstančiai tonų jautinos, tai norėčiau žinoti, kokia yra jūsų nuomonė, kaip reikėtų saugoti e, Europos ūkininkus nuo dempingo. Tai pirmas klausimas, o antras dalykas, pažaupa centre turėtų būti Europa ir tikslas yra užtikrinti, kad ES mokesčių mokėtojai e, būtų tiekiami ūkininkams, o ne tiem žmonėms, kurie tiesiog dalyvauja e, pa, globaliame dempingė, kur dempinguoja maisto produktų kainas. Kai dėl naujųjų modelių, apie kurias kalbame šiuo metu, kaip Jūs manote, mažos šalis kaip Austrija e, tvarkysis su įvairiais prioritetais? Ar žinote, ar negalvojate, kad bus iškraipyta rinka, nes įvairios šalis darys viską, ką pačios nori. Ir dar vienas dalykas - klimato kaita. Ar jūs manote, kad ūkininkai ne vien tik tai dalis to žalos, kuri yra daroma aplinkai, bet jie gali prisidėti prie sprendimo? Na, labai prašyčiau neužtęsti. Ne, ne, neužtęsti. dėkuoju, ponė pirmininkė, e, ponė ministrė, dėkuoju Jums už pristatymą ir norėčiau taip pat pasveikinti naująją mamytę, ponė Köstinger. Kaip sakė Žan-Paul Denano, aš esu nauja parlamento narė ir aš esu e, proteinų e, baltymų dokumento rengėja. Taigi Tai yra svarbi tema ir matome, kad šiandien e, ši tema įtraukime į konkrečius veiksmus. E, taip pat ir pašarų e, klausimas yra labai svarbus, nes tai turėtų padėti mūsų atsikratyti priklausomybės nuo Pietų Amerikos sodos produktų vyksta dėrybos, vyksta mm, dėrybos ir aš žinau, kad dėkoju, kad jūs pranešėte, kad šita tema vėl bus nagrinėjama lakučio mėnesį, bet matome, kad situacija yra labai skubi, tai neužtenka Mm, kalbėti, bet reikia konkrečiai veikti šito, šito klausimu. Ir kol kas mes neturime tikros strategijos paruoštos. Ir yra neigiamų e, ženklų, kaip pavyzdžiui, yra sumažinta e, atsietoji parama e, busimame programa, daugmečiame programavimo laikotarpyje ir dėl to pagalba, pagalba yra reikalinga šitoms kultūrams, nes Europos parlamentas e, darbo turkėje įtraukia šį klausimą į prioritetinių klausimų tarpą, nes mes turim veiksmingai skirti tuos e, resursus, kuriuos turim Europoje. E, labai ačiū, aš irgi dėkoju. Ir dėkoju federaliniai ministrai, moterų klausimų federaliniai ministrai ir Hmm. Na, matome, kad hmm, dabar iki šiol, jeigu kalbėsime apie žemės ūkio klausimus, apie klifosatus, tai ponė ministrė skeptiškai tai žiūrėjo. Ir aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Tai susijęs su dviem e, šalimis, kurias jūs minėjote. Pirmiausia, tai klimato politika ir atsižvelginti breksitą, kaip tai palies Europos žemės ūkio politiką, nes mane breksitas e, domina, kokią, kokį poveikį tai turės e, finansavimui. Ir kolegos kalbėjo apie tai e, ką galėsim kaip žemės ūkio politika palies e, valstybių narių politiką, jūs kalbėjote apie e, lėšų sumažinimą, jums teko sunkus uždavinys, taigi tikrai reikėsim kažkaip tą kvadratą paversti ratu. Manome, kad kalbant apie žaupą, mes remiame jūs, kalbant apie e, suderinimą sąjungos lygmenių, bet mes pastaruoju metu buvo balsuojama prieš. Frau Ministerin, ich möchte noch mal die Frage des Marktes aufgreifen. Dėkuoju, ponė ministrė. Norėčiau paklausti apie rinkas pasisakymė jūs sakėte, kad stebėsite žemės ūkio rinkas, kalbėjote apie ūkininkus ir gamintojus, kad reikia sustiprinti jų poziciją produktų tiekimo grandinėje. E, jūs tarsi ketinate stebėti rinką, bet jokių gairių nustatyti neketinate. Kaip galima būtų jų situaciją E, tiekimo grandinėje sustiprinti? Ar ketinate ką nors daryti, e, kištis į rinkas, ar vien tik tai stebėsite, kas vyksta žemės ūkio produktų rinkose? Norėčiau pasakyti, kad mes, norėčiau Niderlandų vardu pasveikinti ponę Kjostinger susilaukus sunelio, bet Gal galite pakartoti jo vardą, nes aš e, neišgirdau. Lawrence Johannes. Puikus vardas, bet neiš karto supratau. Turiu keletą klausimų jums. Noriu prisijungti prie pono Dorfmano. Ir ponas Peteris Jaras kalbėjo apie pinigus. Pinigų klausimai tikrai yra labai svarbus. Toliau pirmasis ir antrasis ramstis. Kaip užtikrinti lygybę e, Europos mastu, ar tai įmanoma šioje srityje? Toliau klimato kaitos susitarimas susijęs su lygybės aspektais. Apie mm, baltymų strategiją jūs kai ką pasakėte. E, O pavyzdžiui, bulvių sektorius Niderlanduose galėtų įnešti esminį indėlį į jūsų strategiją. Pone Peter. Vaše suradnike i prije svega želim čestitati kolegici e, Kestinger. E. Pone ministrė, sveikinu Jūs atvykus pas mus ir Jūsų komanda taip pat, e, aišku, ir ponė Kestinger norime pasveikinti pagimdžia sunelį. E, iš kolegų jau girdėjote, kad e, turime daug lūkesčių susijusių su Austrijos pirmininkavimo, ypač žemės ūkija. Bet čia mus labai spaudžia laikas, nes e, visiškai artėjame prie šio parlamento kadencijos pabaigos. Taigi mūsų lūkesčiai e, apima ir tai, kad jūs artimai bendradarbiausite su mūsų komitetu, pirmininkaudami. Mes e, teigiamai žiūrime į jūsų prioritetus, e, baltyminius augalus, e, kaimo ekonomiką ir taip toliau. Daug silpnų vietų turime ištaisyti Tvari plėtra yra labai svarbus elementas, padedantis kurti naujas darbo vietas. Tad e, norėčiau akcentuoti, kaip svarbu yra, kad į žemės ūkį ateitų kuo galima daugiau jaunų žmonių, reikia į juos daugiau investuoti. Tai ūkininkavimo ateitis ir taip pat kaimo regionų išlaikymo garantas. Dėkoju. E, daug e, žmonių, kurie pas mus atvyksta, daug parlamento narių kalba apie tai, kaip jie nori apsaugoti šeimos ūkius. Kaip ir jūs sakėte, padėti ūkininkauti kalnuotose vietovėse. Su tuo, su tuo nesutikti neįmanoma, tikrai nedaug kas tam prieštarautume. Bet kai žiūrime į komisijos pasiūlymus dėl naujosios BŽUP, Tai iš esmės e, komisija tuo netiki, nes e, jeigu žiūrėsime į tai, kas siūlyma, tai e, tai pareikalautų iš didelių firmų, iš konglomeratų pinigus vėl nukreipti į mažus ūkius, į šeimos ūkius. Tad noriu paklausti, ką galvoja Austrija nuveikti, apribodama tiesioginės išmokas dideliems ūkiams. Jeigu to neįvyks, tai pamatysime, kad vienas ūkininkas ir toliau gaus išmokas pagal dviejų dešimtmečių seną sistemą, o kitas tokių išmokų negaus, nors yra jo kaimynas kaip įmanoma ūkininkauti kalnuotose vietovėse. Pagal dabartinę sistemą žmonės tiesiog meta savo ūkius ir išsikelia iš ten. Dėkui. Pan poseł Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Kostinger ir naudojantis progą norėčiau kreipti dėmesį į problemą, kuri metu, apie kurią pastaruoju metu visi šnekame. Tai yra e, konkurencijos iškraipimas vieningoje rinkoje žemės ūkininkams, nes komisija pasiū, pasiūlė e, perkelti e, iš pirmo rankščio e, ir tai e, remti ūkininkus pagal pirmą, ar sakai, kas sako, kad taip, tai iškraipytų konkurenciją, bet aš sakyčiau, kad ne, tai nebūtinai, ar nebūtinai iš, bus iškraipyma konkurencija, jeigu e, tiesioginės išmokos sieks 300 eurų vienam hektarui, o kit, vienoje valstybėje, o kitoje valstybėje 200. Tai čia yra konkurencijos išklaipimas. Aš nenorėjau apie tai kalbėti, na, bet aš manau, kad priemonė param tiesioginė paramos priemonė daugelį šalių tinkamai pasitvirtino ir tos konkurencijos visiškai neiškraipo. Na, tai yra tik 13, 13 procentų 13 plus 2. Na, dabar kalbėtojų sąrašas jau yra baigtas, jau visi norėjusi pasisakė. Ir dabar norėčiau kreiptis į ponę ministrę, ar galėtų jie atsakyti kai kurios klausimus. E, na, kai kurios klausimus bus galbūt galima atsakyti raštu nes tokia galimybė taikoma, tokia praktika taikoma. Taigi labai prašau, ponė ministrė, žodis jums. Na, skirčiu jums apie 10 minučių. Då jag blev nog precis som det. Gut, herzlichen Dank. Äh, ich möchte mich zuerst einmal für die vielen netten Worte. Labai ačiū. Pradžioje, žinoma, noriu padėkoti už malonius e, žodžius ir sveikinimus kolegiai. Tikrai perduosiu poniai Kostinger ir jos šeimai visus juos. Pirmininkė kolegos, aš pabandysiu visus atsakymus gal draugė atsakyti. Visų pirma, e, žinoma, e, atsiprašau, kad jūsų pavardžių nepaminėsiu, bet kuriuo atveju turbūt ir laiko tam nebūtų. Pradėkime nuo bendrosios žemės ūkio politikos. Daugelis iš jūsų klausimuose ją minėjote. Reformų paketas e, e, be jokios abejonės bus mūsų dėmesio centre mums pirmininkaujant. Ir iš tikrųjų aukštai vertiname bendradarbiavimą su Europos parlamentu šiame etape ir ypač su atitinkamais jūsų pranešimų autoriais. E, taryboje specialusis Žemės ūkio komitetas ir Žemės ūkio taryba tikiuosi paskubins tas diskusijas. E, e, mūsų laukia du tarybos posėdžiai, darbo grupės bent jau Liepos mėnesį uh, posėdžiaus šešis kartus, po to dar šešis kartus ir e, rugsėjį, taigi ketiname tikrai stumėtis į priekį gana sparčiai. O kalbant apie žemės ūkio reikalus įvairiose kitose tarybose, tai iš tikrųjų e, daug tokių atvejų jau numatyta. Kalbant apie reglamentą dėl e, BŽUP strateginių planų, tai mes ateityje norime, kad abu ramšiai patektų į tą patį strateginį planą, tai e, nauj, naujas požiūris ir žinoma ir iššūkis. Kalbant apie subsidiarumą ir supaprastinimą bendroje žemės ūkio politikoje, jau turime teisėkuros pasiūlymą dėl BŽP po 21 e, e, metų E, omnibus reglamentas jau yra pateiktas, ten jau kalbama apie BŽUP supaprastinimą. Na ir žinoma, jūsų komitetas e, šioje srityje vaidina labai svarbu vaidmenį. E, valstybės narė subsidarumo prasme turi turėti daugiau manevro laisvės subsidiarumas ir supaprastinimas iš tikrųjų buvo minėtas daugelio iš jūsų, tai iš tikrųjų labai svarbus tikslas per organizuojant e, žemės ūkio rinkas. Reikia atsižvelgti ir į naująjį įgyvenimo modelį ES lygių. E, juo bus nustatomi strateginiai tikslai, o e, konkretesnės taisyklės bus nustatomas valstybių narių lygyje. Žinoma, vyks diskusijos dėl subsidiarumo ir supaprastinimo e, Žemės ūkio tarybos posėdžio metu, tai e, kitą savaitę, 16 Liepos. Ir e, žinoma, komisijos narys Hoganas pristatys komisijos indėlį siekiant supaprastinimo. Mes bandysime detaliai apspręsti šias problemas įvairiais lygiais, neužmirštant ir vartotojų, ir ūkininkų. ūkininkų. Kalbant apie tiesioginių išmokų ribojimą, e, valstybės narės e, skiriasi pagal savo žemės ūkio struktūrą, taigi istoriškai žiūrint, mums reikia uh, E, protingo požiūrio e, būtinybė e, atsižvelgti į konkrečią situaciją čia yra labai svarbi. Taigi taryba rimtai pamastys, pagalvos apie ateities rinkų organizavimą. Čia ūkininkams turėtų tekti centrinė vieta ir ypač šeimos ūkiams. Daug kas kalbėjo apie DFP ir BŽOP, apie būsimas darybas, dėl žemės ūkio DFP kontekste. Ir žinoma, valstybių ir vyriausybių vadovai čia visų pirma e, savo diskusijose tai aptars, aš nenoriu užbėgti joms už akių. E, mes tikimės, kad e, dėrybos dėl DFP vyks kuo galima sparčiau ir užgriebs kiek galima daugiau. Čia neužmiršime subsidiarumo. DFP, žinoma, atneša tam tikrą pridėtinę vertę, kalbant apie žemės ūkį ir e, kaimo regionų gyvybingumą. Čia reikia pastangų ir nacionalinių, ir ES lygių. E, DFP reikalus E, spręs bendrųjų reikalų taryba, čia e, mano kolega Blum pirmininkaus ir žinoma, prieš kiekvieną tarybos posėdį jis susitikinės su Europos parlamento atstovais. E, DFP yra jo darbo atverkės dalis, o pirmininkas Tajanė taip pat turės galimybę tiesiai kreiptis į vyriausybių ir valstybių vadovus, vadovų taryboje. Kalbant apie darbų grafikus, tai laikysimės e, Europos tarybos gairių. Ir e, svarstydami teikiamą tekstą atsižvelgsime į vairius aspektus. Mūsų tikslas užtikrinti, kad e, taryba tinkamu laiku e, konsultuotųsi su Europos parlamentu, kad galima būtų sklandžiai perėti nuo dabartinės programų kartos prie kitos programų kartos. E, jūsų klausimuose buvo paminėtas gyvūnų transportavimo klausimas. E, gyvūnų gerovė yra labai svarbus dalykas. Austrija, pirmininkaudama, svarstys šį klausimą ir toliau. E, ir aš manau, kad jūsų rengiamas e, pranešimas šiuo klausimu bus taip pat yra labai e, svarbus. Per atėjančius šešis mėnesius mes tam skirsime tinkamą dėmesį kai kalbama apie gyvūnų pervežimą į valstybės, e, kuriuose vyrauja aukšta temperatūra. Žinote, kad egzistuoja 12-17 metų planas e, ir 2018 e, pateikiama peržiūrėta strategija, kurioje remiamasi holistiniu požiūriu į ekologinę ekonomiką, Mes e, ketiname remtis žiniomis, kurdami šią ekonomiką ir 17 metų spalio mėnesį Europos komisija e, yra parengusi savo dokumentą, o mes ketiname mm, surenkti konferenciją čia Briuselėje savo pirmininkavimo metu skirtą ekologiniai ekonomikai. Ir žinoma, šį klausimą ir toliau svarstysime per visą savo pirmikavimo laiką. Prekybos sustarimai e, - tai e, svarbi problema, e, ją sprendžiame draugė su valstybėmis partnerėmis. Aišku, prekybos sustarimai ekonomikai potencialiai yra labai naudingos, kuriant naujas darbo vietas, skatinant ekonomikos augimą, tačiau tie sustarimai turi būti gerai subalansuoti ir nuoseklūs. Reikia atsižvelgti į visų lygių e, jautrius elementus ir ypač žemės ūkio sektorių e, kiek jautrus žemės ūkio sektorius ES yra, e, pademonstravo visą virtinę studijų, kurios buvo atliktos. E, ten buvo pabrėžta, kad tam tikrų produktų atveju reikia specialių susitarimų, kad galėtume išlaikyti aukštus e, žmonių ir gyvūnų sveikatos standartuos. Tuo pat metu stengiantis nugalėti muitų ir kitas kliūtis barjerą, e, kitas kliūtis prekybai. Dėl nesažiningos prekybos. E, tai jūs žinote, kad komisija pateikė savo pasiūlymus šiais metais, e, balandžio pabaigoje. Šie pasiūlymai patekė taryba, įvyko trys darbo grupės posėdžiai ir Austrija pirmininkaudama tęs šio klausimo svarstymą ir toliau. Aš jau minėjau, kad dažniausiai silpniausia grandinė toje tiekimo grandinėje pasirodo besanti ūkininkai. Vadinasi, turime daryti viską, kad pašalintume baimės veiksnį, kurį įvardyjome, kad ūkininkai e, galėtų e, e, konfidencialiai teikti skundus atitinkamoms institucijoms. Kalbant apie Brexit, tai dėrybos Junktinė karalystė juda į priekį lietai ir manau, kad ir šiandien dienos antraštės tai parodo. Akivaizdu, kad iškyla labai rimtų iššūkių Ir Europos vadovų taryba savo išvadose e, Birželio 28 dieną būtent taip ir yra pareiškusi. Ten pasakyta, kad prasmingos pažangos nėra padaryta. Žinoma, e, mes konsultuosime su jumis su, e, dėl informacijos apie pasiektą pažangą, jeigu tokios bus. Akivaizdu, kad Šiaurės Airijos problema čia yra viena iš svarbiausių. Mes e, demonstruojame solidarumą su Airija, remiame komisiją, kuri ieško e, gyvybingo sprendimo. Kalbant apie e, santykius su Merkosur šalimis, čia proveržio nėra. E, e dabar vyksta tikriau sakant, nuo rytojos prasidės naujas politinių dėrybų raundas, jis tęsės visą savaitę. Ir čia e, e, Europos komisija reguliariai atsiskaito tarybai apie dėrybas. E, tai aktualu kelioms valstybėms narėms ir komisija labai atsargiai žiūri į mūsų uh, rinkų atvėrimą žemės ūkio produktams iš Merkosur valstybių. E, manau, kad ir pačias e, Merkosur šalis turės daugiau pasistumėti atsižvelgdamas į mūsų reikalavimus. Dėl klimato kaitos e, buvo užduota svarbių klausimų, žemės ūkiui teks savo indėlį įnešti, mažinant CO2 išlakas. E, nei vienas sektorius nėra taip smarkiai paveikiamas klimato kaitos kaip žemės ūkis. Kiekvienais metais e, fiksuojama nemažai prarasto derliaus e, dėl potvinių, sausrų ir taip toliau. Nuostoliai iš tikrųjų siekia milijardus. E, žemės ūkis turi atlikti tą funkciją, kurios tikisi visuomenė kalbant apie padėtį žemės ūkio rinkose, svarbus vaidmuo ir veiksnys, užtikrinant ūkininkavimo gyvybiškumą. E, yra būtent e, rinkų organizavimas. E, turime m, mm, užtikrinti, kad e, rinkos būtų tvarios, tai esmingai svarbu ES e, žemės ūkiui. E, komisijos narys ragina valstybės pradėti kalbėtis apie rinkų evoliuciją visame pasaulyje. Dėkuoju, kad atsakėte į parlamento narių klausimus. Na, manau, kad mes galėtume baigti e, šio darbo turkės punkto svarstymo. Dėkuoju už sveikinimus poniai Kostenger. E, linkim Austrijai e, gero pirmininkavimo ir, ir tiek subalansuota žemės ūkio politikos srity, taip pat kalnų žemės ūkio e, sityje ir taip pat e, matome, kad e, parama yra vienas iš esminių klausimų ir į šitos klausimus bus atsižvelgta formuojant būsimą žemės ūkio politiką. Mes išgirdom taip pat ir daug įdomių iniciatyvų, atsimename jas iš pono Višlerio komisaro laikų. Taigi, ponė ministrė, dėkui Jums labai, dar kartą dėkoju. Ir dar kartą žodis Jums. Na, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums savo ruoštų, dėkoju Europos parlamento nariams. Aš manau, kad buvo tikrai vaisingas keitimantis nuomonėmis ir mes matome aiškiai, kur yra, kokie yra jūsų prioritetai Ir e, manau, kad šios dienos mūsų pokalbis yra pagrindas busimam sėkmingam bendratarbiavimui su e, Europos parlamento agrikomitetu ir e, pirmininkančios Austrijos. Na, manau, toks išsamus keitimasis nuomonėmis yra labai svarbu, reikia žiūrėti vienas kitiems į akis. Ir, kaip jau sakiau, mes Austrijos pirmininkav... Austrija pirmininkaujanti e, tikrai e, dirbsime kartu per ateinančius šešis mėnesius. Aš tik tikiuosi, kad glaučiai bendradarbiausim. Na, manau, kad po šios dienos susitikimo e, ponė ministrė yra žemės tokio komiteto bičiulė ir kad jie įtikins poną kanclerį Kurcą, kad vis dėlto mes optimistiškai žvelgiame į biudžetą ir kad e, šioje grupėje mes esam pasirengę padidinti biudžetą na, bent jau 1,4 procentų, kad tai pagerintų būsimo žaupą įgyvendinimą. Dėkuoju, poniai ministrai, linkime jums sėkmingo pirmininkavimo ir taip pat sveikiname sulaukus atostogų pradžios. only half minute break. Tris minutės pertrauka.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 Kitas darbotvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su Europo maisto saugos tarnybos vykdomojo direktoriumi. Ir mums labai malonu pasveikinti poną Bernardą Urlę, kuris pateiks pristatymą ir pristatys savo temą. Džiaugiamės, kad galime susitikti kadangi yra eilė problemų, kurios yra susijusios su e, šios labai svarbios institucijos darbu maisto saugos užtikrinimo srityje. Ir džiaugiamės mūsų dialogu, mūsų susitikimu. Ir taip pat bus galimybė užduoti e, eilę klausimų ponui direktoriui o mums tai yra nepaprastai svarbu. Taigi, gerbiamas direktorių, suteikiu žodį jums, prašome. Thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki, laba diena, gerbiami parlamento nariai, komiteto nariai. Ka Vėl girdite austrą, bet šį kartą ne, ne, ne austrų kalbą, bet, kalbėsiu, bet anglų, kalbėsiu angliškai. Ačiū už kvietimą e, keistis nuomonėmis jau antrą kartą su Žemės ūkio reikalų komitetu. Tai labai svarbi ir naudinga proga Europos maisto saugos tarnybai, nes pamatysime, uh, iš diskusijų, kad būtent sąsajos tarp mokslo ir politinių sprendimų prieimėjų nusipelno ypatingo dėmesio. Ir jūs, e, politikai, ir mes, mokslininkai, teikiantis mokslinius patarimus, turime skirti tam dėmesio ir svarbos. Kai nagrinėjame maisto saugos ir mais, apsirūpinimo maistu temą, matome, kad piliečiams rūpinti patys klausimai nėra moksliniai, tai emociniai dalykai susiję su taršo, tarša, chemikalų likučiais mūsų maiste, taip pat e, žmonių vaisingumu. Kaip žinote, per pastarosius 30 metų labai sumažėjo žmonių vaisingo amžiaus žmonių vaisingumas taip pat tarša ore, mato, e, padidėja vabzdžių e, kiekiai, bičių, kitų vabzdžių populiacijos padėtis ir visos emocijos susijęs su maisto klausimais ir aplinkosaugos klausimais, kurie rūpi žmonėms. EFSA Maisto saugos tarnyba turi teik, pasiūlyti techninį, mokslinį tų visų e, emocingų temų paaiškinimą. Mes kalbame apie ve, vertėmis gristą grandinę, apie tai, kad e, kokie nors, kokios nors medžiagos tikėtina nėra kancerogeninės. Ir, ir aiškiai išvelgiame atskirti tarp to, kas aktualu žmonėms ir to, ką mes galime pasiūlyti pa, papasakoti. Piliečių prašymai, pavyzdžiui, žmonės norėtų, kad e, maiste ne, nebūtų cheminių medžiagų likučių arba me, medžiagos būtų auginamos, gaminamos be cheminių medžiagų. Mes kita vertus teigiame, kad saugu, kad maisto produktai, kuriuose yra tam tikras nedidelis kiekis cheminių medžiagų, yra saugus. Ir e, diskusijos e, šiais klausimais vyksta dviem lygmenimis - mokslinėme bei politinėme. Kalbant apie mokslinį lygmenį, galima teikti, kad EFSA remia jūsų komiteto darbą daugeliu aspektų. Aš nesigilinsiu į smulkmenas, bet paminėsiu keletą dalykų, keletą aspektų, kuriais galime paremti jūs jūsų darbę ir noriu paprašyti jūsų ir padėkoti jums už paromą į mūsų darbui. Gaugalų sveikai takslėlą fastidioza, skirstimas į kategorijas, naujų e, augalų kenkėjų stebėsena EFSA gali pateik, pa, pa, pasiprisildėti. Toliau gyvūnų, gyvūnų sveikata EFSA čia taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Pavyzdžiui, afrikinis keulių maras, limpis, di, e, e, odos lyga, taip pat nauja atrajotojų lyga pas, pasiekė e, Europą iš naujo iškilo kai kurių gyvūnų lygų pavojus, kurio nebuvo ilgą laiką. Gyvūnų gerovės. Tai, tai darbas dar vienoje srityje, apie tai kalbėjote su Austrijos ministre. Gyvūnų gerovės klausimais EFSA teikia patarimus dėl metodų, kuriais, kur, kur, kurie turėtų būti naudojami gyvūnų svaiginimui. Ir neseniai sulaukėme Europos parlamento pasiūlymo dėl uh, e, triušių gerovės ir esame pasirengę metatarbiauti su parlamentu šioje klausimu. Taip pat antimikrobinis atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. Mes dirbame ir mūsų agentūros Londone ir Stoholme aktyviai dirba šioje srityje. Taip pat nepamirškime bičių sveikata. Mes palaikėme jūsų siūlymą sukurti partnerystę šioje srityje ir draugę su parlamentu ir visomis kitomis aktyviamis organizacijomis. Pasiekėme nemažai pažangos, kaupdami duomenys, kurie mums leidžia e, labiau suvokti, kas apsprendžia bičių populacijos išgyvenimą. Tačiau mūsų įnašas į jūsų darbą, galiu pasakyti, ir mums kad, kad mūsų darbas susijęs su iššūkiais, visų pirma, iššūkiais dėl išteklių. Turiu pasakyti, kad Europos maisto saugos tarnyba yra labai, jai labai stinga lėšų. Tikriausiai daugelis kitų tarnybų ir agentūrų tą patį pasakytų čia tie. Mūsų užduotis taip pat yra labai sudėtingos, jų įvairovė labai plati, pavyzdžiui, sas, cheminių medžiagų poveikis, kaip tai veikia visas gyvas būtybės, kad tai išnagrinėtume reikia labai daug laiko. Dar susidurime su dar vienu iššūkiu, tai nuolatinės maisto, e, gamyb, maisto pramonės e, atsinaujinimas, inovacijų atsiradimas. Toliau skaidrumo iššūkis, kaip būti arčiau piliečių, kaip kurti Europos ve, verčių rizikos vertinimo grandinę. Kaip užtikrinti, kad maisto produktai taptų prioritetu kitoje horizonto programoje. programoje. Ir iš mūsų nuomonė komisijos patiktas pasiūlymas e, keisti bendrai pamatinį maisto produktų teisės aktą yra pozityvus, EFSOS nuomonė jis yra geras, nes taip užtikrinta bus daugiau aiškumo, e, geresni ryšiai, numatomi labiau traukiamos valstybės narės. Numatomos naujos užduotis EFSI, bet tikiuosi, kad numatomi ir papildomi ištekliai. Tačiau tai neišspręs e, pro, štai kokios problemos, me, mums tikrai labai stinga lėšų. Mes e, galėsime imtis nuo užduočių, bet jau dabar mums stinga išteklių. E, Tai tiek apie mokslinius e, to, šios diskusijos aspektus. Kalbėdamas apie politinius aspektus, noriu kreiptis į Jūs. Turime laikytis patvirtinto teisėkuros pagrindo teisinio pagrindo, e, kur nurodyta, kokiais duomenimis naudotis, kaip užtikrinti duomenų privatumą, kokias ekspertų grupės pasitelkti, taip pat nepamiršti dviejų pakopų vertinimo sistemos, kuri labiausiai Mm, primtina Europoje. Tai žinoma įstatymų, kurie jau patvirtinti kriterijai ir mes turime, turime jų laikytis. Vėlgi, EFSA šimtų procentų finansuojama šias biudžeto, tai yra geras dalykas, mano nuomonė, mes negauna finansavimo iš pramonės, tik iš rinkliavų ir tai iš rinkliavų surinkame 80 milijonų eurų, tačiau to nepakanka, kad atliktume kaip savo kaip rizikos veltinimo institucijos vaidmenį. Toliau politinis pamatas, klaus, klausimų formuluotės. Mes pasigindame diskusijų, kur būtų aptariamas rizikos vertinimas, taip pat testinių diskusijų, įvertinant, kas nuveikta rizikos vertinimo. Politikai kartais linkia rinktis tai, kas jiems naudinga. Jeigu jiems naudinga, jie pasinaudoja mūsų agent tarnybos patiktais argumentais, jeigu jiems tai nenaudinga, jie sako, kad jie nenaudingi. Taigi, Europos maisto saugos tarnyba reikia atlikti savo namų darbus dėl skaidrumo įtraukties, pasitikėjimo, kūrimo su pilietinė visuomenė. Tačiau rizikos e, valdytojai, politikai taip pat turėtų atlikti savo namų darbus, į, norėčiau tai pasakyti, tai susijęs su reg, reglamentavimo pagrindą, taip pat išteklių, tinkamų išteklių skyrimą. Ir e, ten, kur tie du pasauliai susitinka, kur politika susitinka su mokslu, mokslas susitinka su vertybių pas, su vertybėmis, e, būtent tai ir apsprendžia EFSOS reputaciją ir įvaizdį. Ir aš norėčiau, kad gerbtumėte uh, ir suvoktumėte mokslo ribas. E, bendravimas su mokslo pasauliu negali pakeisti e, politinės diskusijos. Ir puikus to pavyzdys, e, man atrodo, yra glifosatas. Mes norėtume paprašyti ir dėl to ypač džiaugiuosi, kad esu čia ir galiu kreiptis į Jūs, paraginti Jūs dalyvauti politinėme dialoge ir aptarti mūsų poreikius ir kaip mes drauge galėtume bendradarbiauti siekdami saugiausio maisto europiečias. Europos maisto produktų sistema yra modelių pavyzdžių daugeliu šalių pasaulyje. Galime didžiuotis tuo modeliu, kurį, kurį draugė su taryba sukūrėte 2002-aisiais. Ir tai prisidėjo prie europinės žemės ir maisto gamybos e, sistemos didelės sėkmės pasaulyje. Tuo norėčiau ir baigti ir dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do. Labai ačiū ir dabar klausimai, e, jūsų klausimai. Na, laiko trūksta, todėl kalb... prašyčiau labai apsiriboti vieną minutę. Ir pirmiausia, žodis poniai Miller. Ponė Miller. Na, viena minutė tai nėra daug. Labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, ponia Ul na, negalėjau e, dalyvauti ankstesnėme posėdieną jūs sakėte, kad FC reikia didesnio finansavimo. Aš puikiai suprantu, nes jūs puikiai dirbate, o be to reikia svarstyti klausimą, kaip, e, turint dabar galiuojančias teisės aktus maisto srityje, kaip e, už užtikrinti perspėjimą apie riziką, kaip, ką jūs čia galėtumėte pasakyti. Ir taip pat dėl konfidencialumo, tai mes tikrai turim puikų komunikatą, na ne visuomet tai yra lengva. Galbūt galėtumėte pateikti informacijos apie tai ir mes, žinoma, pradėsime darbą, nes laukiam tyrimo iš EFSOS e, ir norėtume tą temą diskutuoti ateityje. Na, manau, kad pesticidai, pesticidų reglamentas yra nepaprastai svarbus. Jūs teigiate, kad yra per mažai e, darbuotojų pas jūs ir kad sunku atlikti visą darbą, kuris, iš jums, e, kuris ko reikalaujama iš jūsų. Dėkoju, kad atvykote pas mus. Turėčiau porą klausimų. Jūs teigiate, kad iš vienos pusės yra politika, o iš kitos pusės yra mokslas. Ir žinome, kad mokslas ne visuomet yra neutralus, ypač kalbant apie tos laikus, kai reikia galvoti apie tą vadinamą nepriklausomus mokslininkus ir kaip apibriežti tą nepriklausomą mokslininką. Tai yra vienas iš, viena iš problemų, su kuria susidurėte. Tai e, sunku vertinti neutralumą. Ir vertinimai yra e, kritikuojami, pavyzdžiui, kai kalbėjom apie glifocitų e, diskusijas, tai klausimas, kas yra tikrinama. Ir taip pat e, nikotinoidų klausimas, kuris irgi rodo, kad yra atliekami tyrimai ir niekas ties, tos tyrimus paskui nežiūri. Taip pat yra, atrodo, kad šiuo metu reikės daugiau negu nikotinoidų. Tai gali būti taip, kaip gali būti taip, kad kažkas Europos Sąjungoje yra uždrausta, o valstybės narės neprastais tais atvejais gali tos produktus naudoti ir teikti juos į rinką. Kai dėl teisės aktų, kas vyksta per pastarosius keletą metų e, ir nikotinoidų srityje, na, Dėkuoju, ponia Uli, kad atvykote. Na, visuomet jaučiuosi, kad man atsibodo jau tie mokslininkų e, interesų konfliktai. Na, tai yra bendras dalykas, bet reikia pasakyti, kad mūsų pusų sistema yra gera. Taškas. O antras dalykas, turime daug e, alternatyvių inovacijų, e, alternatyvių ir rizikos nekeliančių augalų apsaugos priemonių. Kai kurie yra biologiniai, bet e, galiu pasakyti, kad ne visuomet mokslininkai turi pakankamai žinių, kad galėtų įvertinti tas cheminės medžiagas, ar tai tiesa, ir ką galim padaryti, kad nebūtų vien tik tai chemikai, e, bet galėtų būti ir darbuotojai, kurie žino apie mikrobus, apie susijusius procesus. Ir dar vienas dalykas, norėčiau užklausti, na, patikimumo ir pasitikėjimo. Ar galit pasakyti e, apie geriausias laboratorinės praktikas, kad, pavyzdžiui, tokia, tokią sistemą turime ir kontrolė yra labai griežta ir turime duomenis ir kad duomenis yra patikimi. Danke, Chair. Guten Tag, Herr Uhl. Um, ich sehe an Ihrer. Mm, dėkuoju, ponia Uhl. Na, išklausėm, ką jūs uh, sakėte, taip pat um, klausimas ir taip pat tas komitete kilo klausimas, kiek nepriklausomas yra mokslas ir mm, kuo remiasi EFSA. Taip pat e, daug kas įtraukta į darbą ir NVO, ir pramonės atstovai dirbame su visais, aišku, tai yra gerai ir, ir, ir, ir taip toliau, bet klausimas, kaip būtų mm, galima spręsti bičių mm, žudimo klausimą ir kaip išvengti šitos nelaimės. Išklausime akademikų nuomonę, e, ministerijos atstovų nuomonę ir taip pat iš Prancūzijos agentūros išklausėm ir ECF atstovus, bet mano klausimas yra toks, kas finansuoja e, tuos renginius Ir jeigu turite informacijos, tai ar galėtumėte ir mums su mumis pasidalinti? Labai ačiū. Dėkui, ponia Ul. Na, esu nustebusi, kad e, yra toks emocinis susidomėjimas, kad tiek daug emocijų. Uh, Na, atrodo, kad e, žmonės e, apimti emocijų ir iš to kyla baimės. Na, bet vis dėlto manau, kad yra ne taip. Aš manau, kad e, kalbėti vien tik tai apie emocijas, tai nėra gerai, bet reikia išklausyti ir tai, ką sako mokslininkai. Yra PES komiteto atstovai ir nuomonės yra labai skirtingos, mes jas išgirdome ir ne vien tik tai apie glifostatus, bet nuomonės skiriasi įvairiose srityse. Taigi negalim pasakyti, kad štai ką sako mokslininkai, nes yra daug ekspertų, yra daug būdų, kaip galim žiūrėti vieną kitą klausimą, bet negalim sakyti, kad vien tik tai emocijos ir nieko kito, na, manau, kad tokia nuomonė neteisinga. Mes kalbam apie e, žūstančius vabzdžius, o tai nėra emocijos, tai yra faktas, jis rodytas. Taigi, manau, kad mes labai e, atidžiai turim žiūrėti, kaip mes bendraujam ir kalbam vieni su kitus. Džiaugitės, kad e, jūs EFSA negaunate finansavimą iš pramonės ir jūs galite pri, priimti sprendimus ir tai daro nepriklausomi mokslininkai. Mm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti vykdančiajam direktoriui iš EFSAS už tai, kad atvyko pas mus šiandieną. Ačiū jam už jo pareiškimą. Teisingai sakote, kad EFSA tikslus yra e, pateikti mokslininkų reakcijas į mūsų piliečių nerimą dėl maisto. Jūs teisus ir e, jūsų atsakomybės dalis yra politinė savo prigimtimi. Neturite pakankamai pinigų investuoti į e, mokymus, maisto pramonė nuolat kinta, sunku nuo to neatsilikti. Tai e, džiaugiamės, kad matysime ir kitokį požiūrį į skaidrumą, Manau, kad e, didelė dalimi ta atsakomybė yra politinė. Glifosato atvejas pademonstravo, kaip gali kilti abejonių dėl e, EFSA priimamų pozicijų nepriklausomumo ir objektivumo. Noriu paklausyti, kaip jūs galite išsklaidyti tas abejonės, ar galime būti tikri, kad nenukrypsite nuo tų politinių gairių, pagal kurias veikiate. Jūs rengiate tam tikras pozicijas, o mes turime būti garantuoti, kad jūs laikysite, laikysitės atsargos principo. negu kad e, verčiau priiminėtumėte labai apspręstas pozicijas, kaip kad yra įvykę praeityje. Sveiki, ponė Rul. Bendrame Žemės ūkio reikalų komitete aš esu taip pat ir peticijų komitete ir labai džiaugiuosi, kad vyksta šios diskusijos Man tikrai atsibodo mokslo ir visuomenės nuomonės bei politikų kova. Aš manau, kad be mokslo nėra pažangos. Jei tikrai ne, nieko nepagerinsime. Aš taip nuoširdžiai taip manau. EFSOS sistema ir egzistuojanti garantijų ir saugiklių sistema yra tinkama. Ir aš sutinku dėl išteklių stygiaus, dėl išteklių klausimo, manau, kad turime tinkamai tai spręsti. Svarbu, kad vis nebūtų visuomenės, tokios visuomenės nuomonės, kurie atmestų kai kuriuos siūlymus, nes kartais žmonių nuomonėmis manipuliuojama. Manau, kad tas kelias, kuriuo einate, yra geras, manau, kad sukurta sistema yra gera bet reikia dirbti, kad neprarastume visuomenės pasitikėjimo. Gracias, prezidentė. Sena Rodrygės, ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pakomentuoti jūsų pasisakymą dėl to, kad EFSA teikia mokslinės ir techninės konsultacijas, patarimus ir bandydama atliepti piliečių būkštavimus. E, man atrodo, kad e, tai skamba savotiškai kaip žaidimas, nes žmonės puikiai žino, kad mokslininkų pozicija nėra neutrali, jie dažnai e, parengia tokius tyrimus tiems, kurie moka už juos ir mes jau esame pavargę nuo skandalo nuolatos e, skelbiamų žiniasklaidos priemonėse. Jeigu jūs būtumėte iš tikrųjų neutralus ir bešališki nuo pat pradžių, uh, ne, nereikėtų nuolatos išiminėti iš rinkos gaminių, kurių poveikis yra žalingas, nes iš tikrųjų vabzdžiai miršta, tam, tam tikri dalykai sukelia tam tikras pasiekmes ir aš norėčiau tikrai žinoti, kaip jūs taikote tą atsargaus ir bešališko elgesio principą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė direktoriu, ačiū, kad atėjote pas mus. Aš tikiu mokslu ir mokslininkais. Noriu pasakyti štai ką ir noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjo pas mus į mūsų komitetą. Turiu klausimą apie pesticidų komisijos darbą ir fitosanitarinių kriterijų peržiūrą. Man atrodo, kad kalbant apie tai, netinkamai veikia tarpusavio pripažinimo sistema tarp valstybių narių leidimų išdavimo srityje Norėčiau žinoti jūsų nuomonę apie tai. Taip pat norėčiau žinoti, ar jūs manote, kad e, leidimų išdavimo e, proceso e, centralizavimas būtų naudingas ES. Ponas Agniu, dėkuoju. Savo pasisakymą pradėjote nuo to, kad kalbėjote apie vabzdžius ant priekinio automobilio stiklo. E, bet e, mano jaunystėje e, tas stiklas nebūdavo aerodinaminis, o ir todėl tie vabžiai prilipdavo. Dabar taip nebėra. Dabar, kalbant apie e, mūsų nuomonę, daugelis parlamento narių visą laiką kalba apie pesticidus ir nieko daugiau. E, kiek e, prisimenu, dėl maisto saugumo kažkokios krizės, dėl pesticidų pastaruoju metu nėra buvę. Gal tik vienas kartas Vokietijoje, kur kelia, kelias dešimtis žmonių mirė dėl pesticidų naudotų pupelėms purkšti. Kitas incidentas buvo susijęs su jautiena iš tikrųjų, tai ir tai buvo svarbus incidentas, bet nieko bendro su pesticidais jis neturėjo. Dėkuoju pirmininkė, gal naiviai galvojame, gal tiesiog meluojame patys savo, kai sakome, kad e, yra profesijų, kuriams priekaištų pateikti negalima. E, tas pats pasakytina apie uh, mokslininkus. Mes žinome, kad anksčiau buvo teigiama, kad ir tabakas, ir nikotinas saugu, dabar žinome, kad taip nėra. Buvo tam tikrų vaistinių preparatų, kurie buvo sakomi esą saugus. Ir tada žmonės nukentėjo. Taigi tai greuna mintį, kad e, nieko prikišti mokslininkams neįmanoma. Todėl ne visai suprantu, kodėl kas nors čia sako kitaip. Bet aš išgirdau iš jūsų, kad e, jums labai trūksta finansavimo. Koks jūsų nuomonė turėtų būti jūsų agentūros finansavimas? Dabar apie 80 milijonų regis. O kokia būtų jūsų aukščiausia ambicija, kad žinotume, dėl ko mes turime kovoti? Dabar žodis poniai Kadenbach. Dėkoju. Noriu pirmiausia irgi Jums padėkoti, kad atvykote pas mus padiskutuoti įžanginėme žodyje. Kalbėjote apie svarbiausius dalykus, sakėte, kad politinis vertinimas yra vienas dalykas, tuo tarpu mokslinis visai kitas. Na, aš esu politikė ir man rūpi Europos piliečių reakcija. Ir aš manau, kad viskas, ką sakome mūsų piliečiams, turi remtis e, mokslu paremta informacija. Ir visų pirma, tai yra susijęs su tomis studijomis, kurias jūs puikiai žinote. Į visą tai reikia žvelgti drauge, žiūrėti į mokslinius dokumentus ir pagal juos priimti sprendimus ir daryti tai, ko galima skaidriau. Dabar rengiamas e, naujas pasiūlymas dėl bendrojo maisto reglamento. Turime dirbti mūsų piliečių labui ir e, ten įrašyti visus reikalingus paaiškinimus. Bet atrodo, kad kai kurie žmonės EFSOje galvoja, kad e, mes paprasčiausia e, turime nuraminti ES piliečius, bet PES komitete mes e, girdėjome apie labai įdomią studiją, kurioje kalbama apie patį glifosatą, bet apie tą sudėtinę dalį įvairiuose kombinacijose. Būtent tai viską lemia. Taigi būtent tai yra svarbu, tą svarbu iškomunikuoti. Mes negalime um, diskuoti e, tuo met, kai kai kurie žmonės sako tiesą, o kiti laksto aplinkui ir isteriškai skleidžia kažkokią informaciją. Reikia išklausyti visą informaciją, kuri egzistuoja. Jeigu yra abejonių ir jos yra pagrystos abejonės, turime užtikrinti, kad tai atsispindėtų ir mūsų pozicijose. Dabar žodės ponui Dorfman. E, dėkoju. Jums, direktoriau, kad pas mus atvykote vėl, dar kartą. Su Jumis diskutuoti visada įdomu. Šios dienos diskusija e, sukelia įspūdį, kad visi mes sėdime toj pačioj valtyje. Šiuo metu daug visokių e, suklastotų naujienų, Ir e, visiems mums tenka kažkaip su tuo susidoroti tame tarpe ir mūsų politiniam gyvenime. E, su tuo matyt susidurė ir mokslas. Aš esu iš Italijos, jūs ten e, dirbate, ten buvo atlikta konkrečių tyrimų, buvo kalba apie vieną konkretų kenkėją, netgi teigiamą kad e, tas kenkėjas neegzistuoja, kai kurios kompanijos tarsi bandė parduoti pesticidus e, e, prieš tą kenkėją. Kažkaip tie mitai sklinda Europos Sąjungoje ir čia mums reikia ryštingų žingsnių, nes toks veiksmas yra tiesiog nusikalstamas. Labai ačiū. Na, jūs, gerbiamas direktoriu, priminėte apie afrikinio keulių maro klausimą. Tai yra ir ekonominė, ir visuomenės problema, nes daug zonų sąjungoje e, yra palietusi tą, tą epidemiją. Ir tai yra didžiulė problema ir gamintojams, ir perdirbėjams, ir e, vartotojų didžiulė baime. Europos komisija, žinoma, stebi ir remia valstybės narės įgyventinant procedūras e, susijusias su šitą epidemiją, bet galiausiai tai yra ūkininkų drama kurie nebeturi galimybės egzistuoti. Ir man susidaro įspūdis, kad šita problema nėra e, tinkamai sprendžiama, nėra teikiama parama ir manau, kad reikėtų sudaryti atskirą programą uni, sąjungos lygmenių ir turėtų būti remiama iš sąjungos lėšų e, kad būtų didesnis biologinis saugumas, nes, pavyzdžiui, mano šalies pavyzdys, tik tai ke keliolika procentų ūkių, kurie yra paliesti e, afrikinį keulių maro, jie gavo žalos atlyginimą, nes tiesiog yra neįmanoma, kad, tok, kad žmonės paliktumėm tokį padėtį. Ponas Bogopičius. E, tudi z moje strani e, prisrčen pozdrav na tej seji. Mislim, da rabimo zelo Labadiena. Sveiki susirinkę į šiandienos posėdį. E, svarbu aptarti visus šios klausimus. Kai kalbame apie pesticidus ir jų naudojimą, įmame kalbėti apie tai, kas kuo tiki. Ar turime visą informaciją apie tai, apie ką kalbame? Manau, kad ir po šio posėdžio kai kurios aktualijos toliau bus svarstomas. Manau, kad mes susidūrėme su dilema. Esu politikas, šio komiteto narys. Ir mes primame čia svarbius sprendimus, kurie e, turi mm, poveikio žmonių sveikatai. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie vaisių auginimą, tai 30 metų E, šioje pramonės srityje buvo naudojamas glifosatas, o žmonės valgo to, tokio, tokią produkciją, tokius vaisius. Todėl ką galite pasakyti man ir kitiems europiečiams, kurie vartoja tokį maistą, ar tai saugu ar nesaugu? Kaip su EFSOS tvirtinamomis taisyklėmis, ar jos, yra, ar jos tikrai užtikrina saugą, ar jos užtikrina sveiką saugų maistą Europoje? Mm. Aš manau, geras dalykas yra tai, kad Europos maisto saugos tarnyba egzistuoja. Tikiuosi, kad ir jūs taip manote. Ir noriu priminti, kad mes lankėmės jūsų būstinėje. Ir aš tikrai nepaprastai gerbiu jūsų uh, atliekamą darbą, bet manau, kad reikia bandyti tinkamai pristatyti savo darbą. Nes tada mes galėtume tinkamai pristatyti jų, jūsų darbo rezultatus ir politinių lygmenių. O kalbėdamas apie glifosatą, noriu pasakyti, kad kad ne visi e, rezultatai tinkamai pristatomi. Kalbu apie EFSOS darbo rezultatus, kai kurie kolegos tik, tik, tik labai ne, neženkliai tai daro. Aš manau, kad reikia daug energingiau tai pristatyti. Noriu paklausti, kaip mes, kaip politikai, galėtume pradėti jums jūsų darbę. Ir manau, kad jūsų, jeigu jūs geriau dirbtumėte mums. Na, e, me, dabar aš pasisakysiu, mes žin, matome, kokia yra skalė, kokia yra grėsmė Europai. Atsiminkime, kad e, jau e, keletą metų ta grėsmė kyla, bet tai yra platesnė pobūdžio problema. Tai yra, kiek mes kaip sąjunga, kaip valstybės narės, kiek esame pasirengę tokiai grėsmingai epidemijai, kadangi yra didžiulės lėšos ir reikia tam tikros logistinės veiklos. Na, reakcija tikrai yra mm, didžiulė, na, visi pradeda bijoti ir be to yra ir kontrolės sistema, kuri yra ir vidaus, ir išorės kontrolė. Tai yra vienas dalykas. Čia manau, kad mes esam per silpnai pasirengę. O antras dalykas yra gyvūnų gerovė. Na, visi mylim gyvūnus, bet yra e, tam tikros, e, tam tikros ribos, kas yra leidžiama e, jeigu mes pažeisim pusiausvyrą tarp gyvūnų rušių arba veislių, na tiesiog pasieksim absurdą tai laukiniai gyvūnai e, patenka į miestus, bebrai gadina vandens infrastruktūrą, tai reikia tam tikro racionalumo, nes kaip ūkininkas į tai, į tai žiūri. Na, yra ir daugiau e, skirta lėšų tyrimams, Komisijos narys Hogan teigia, kad turėsim 10 milijardų e, tyrimams žemės ūkio srity. Na ir ir šimt su tuo mes panaudokim ir e, nurodykim užduotis mokslui, nes kartais mokslas užsima, na, tokiais e, praeities tyrimams, kaip pataisyti praeitį. Na, bet jums jau nebeliko laiko, nedaug laiko, na, 10 minučių maksimum. Yeah, thank you very much, but I know this procedure already. I'm not surprised. Dėkui, e, žinau jūsų procedūras, tai nenustebau, kad turiu tik 10 minučių e, pateikti išsamius atsakymus. Visų pirma, noriu pasakyti, e, kai aš kalbėjau apie emocijas, tai ne, ne iš viršaus į tai žiūrėjau, tai yra e, papildymas racionaliam mąstymui, žmonės e, pajunta baimę ir ją išreiškia. Tai nereiškia, kad racionalumo po tuo nėra. Tai tiesiog e, labiau įtakoja politinę dinamiką negu kad moksliniai faktai. Tai tą turėčiau aiškiai pasakyti. Tiesą sakant, iš daugelio jūsų klausimų E, girdėjau e, štai kokią mintį. Ar e, pakankamai yra nepriklausomų mokslininkų? Visų pirma, turbūt niekada neegzistavo ir neegzistuoja nepriklausomi ekspertai. Nes ta sąlyginė nepriklausomybė, jeigu esate mokslininkas, E, nieko bendro neturi su bandymu surasti ekspertą, kuris turi žinių e, konfliktinėje situacijoje. Reikalas tas, kad konfliktas atsiranda tada, jeigu kalbėsime apie dvigubą lojalumą, ne tik tai visuomenės geroviai yra įsipareigojęs, bet taip pat ir kažkam kitam. Ir EFSA su tuo kovoja, turime labai uh, sudėtinga e, politikos mechanizmą išspręsti interesų konfliktą. E, kodėl tiek ilgai užtrunka tyriant e, neonikotinoidų ar pesticidų poveikį? Reikalas tas, kad cheminių medžiagų vertinimas yra labai sudėtingas procesas ir e, egzistuoja pesticidų e, kumuliatyvinis poveikis tiek skydliaukiai, tiek ir kitoms e, organizmo dalims ir labai ilgai užtrunka tai ištirti. Jeigu turėtume daugiau pinigų, ką tai reikštų, daugiau galėtume e, atlikti tyrimų ir dėl e, endokrininės sistemos pažeidimų, dėl uh, atsvarumo antibiotikams ir kitose srityse. E, mes čia kol kas žengėme labai nedidelius žingsnelius dėl to, kad turime tik tai tiek pinigų. Paminėjote pažangę laboratorijų praktiką, tai EBPO sistema, kuri užtikrina, kad e, atliekamas studijos e, atitiktų tam tikrus protokolus, kurie susiformavo per e, dešimtmečius ir e, žinoma, e, kad tie grinieji duomenys būtų mums tinkamai pateikiami, vertinant pesticidus. Kai kas minėjo atsargos principą, tarsi mes jo nenaudojame. Problema ta, kad rizikos vertinime negalima atsargos principo uh, taikyti. Mes tik tai galime pateikti kuo geriausią patarimą ir išdėstyti su tuo susijusi netikrumą. Bet e, tą ne, netikrin, netikrumo vertinimą reikia atlikti čia, šitoje salėje. Ir tik tada, kada paaiškėja, kad rizika yra pernelyg didelė, galima pradėti taikyti atsargumo principą. Tik tada gali e, pradėti veikti mokslininkai. Toliau. E, klausimas, ką draugė galėtume nuveikti geriau komunikuodami, praneždami apie savo veiklą. E, aš manau, kad komisijos pasiūlymas dėl 178 reglamento čia labai aktualus. Ten kalbama apie rizikos vertinimą ir apie būtinybę kalbėti labiau vienu balsu - mokslininkai, komisija ir kiti, ypatingai konfliktų laikais. Tai išsklaidytų tam tikrą pasimetimą tarp vartotojų. Na ir dabar keletą žodžių apie tai, kaip, kad jūs minėjote, mokslo aroganciją. Tarsi mokslas visada žino tiesą, bet taip nėra. E, Mokslas visada kalba apie patį artimiausią daiktą tiesai. E, bet tai keičiasi, jūs kalbėjote apie nikotino poveikį. 1885 metais niekas e, e, nemastė apie tokią žalą, bet po kelių metų atlikti tyrimai, už kuriuos gauta Nobelio premija. Taigi, e, mokslas gali siekti e, artumo tiesai. Žinoma, e, mes e, išdėstome savo nuomonę jums, o tada jau jūs sprendžiate, ar egzistuojanti rizika turėtų likti, ar kažką reikėtų daryti. Dėl pesticidų patvirtinimo. Taip, mes dirbame, jūsų komitetas dirba, E, pagal refit e, sistemą e, svarstoma, ar Europoje reikėtų dviejų žingsnių ar vieno. Vienos pakopos procedūrą taikyti, aš manau, dabartinė sistema gera, bet aišku, ją galima ir tobulinti. Minėjote Ponas Dorfmanai ir Ksilelos e, kenkėja ir Italijoje esančią padėtį. Iš tikrųjų, Italijos valdžia ne visada tinkamai sparčiai reaguodavo. Jeigu tai būtų buvę kovojant su gyvūnų lygomis, e, turėtume problemų, e, bet ir gyvūnų, ir augalų lygų atveju reikia savalaikio ir griežto įsikišimo ir todėl reikia paremti rizikos valdytojus priimant jiems sprendimus. Buvo bendras klausimas užduotas, kai valgome maistą, ar esame saugus. Aš manau, kad jeigu žvelgsime į maisto situaciją Europoje, galime tikrai didžiuotis jo kokybę e, kalbant apie E, lygas klindančias e, su maistu, apie užkartus ir taip toliau, žinome, niekada negalime atsipalaiduoti. Bet mūsų e, pozicija, tame tarpe ir kaip maisto eksportuotojų pozicija, leidžia mums galvoti, kad mes esame pavyzdys daugeliui kitų šalių pasaulyje. Taip pat buvo paminėta vadinama e, e, višnaičių rinkinėjimo problema. Aš nenoriu jūs įtikinti, kad būtent mes teisūs, kad tai, ką EFSA daro, visada yra geriausias variantas. Bet e, nenoriu ir situacijos, kur jūs sakote, galbūt uh, Gal man nepatinka rezultatas, bet aš bent jau pasitikiu procesu. Būtent tokios e, išvados mes ir siekiame. EFSA buvo sukurta tarnauti viešajam gėriui, kitų interesų mes neturime. 400 žmonių dirba tik e, turėdami galvoj tarnystę viešajam gėriui. Ir tikimės, kad ir toliau galėsime tai atlikti ir ateityje, galbūt su šiek tiek daugiau išteklių. Dėkui. Dėkujame panu. Dėkojame. E, na, aš savo pašoviau koją, nes šiuo judesiu e, jau apribojo ponio, e, ponio, ponio direktoriaus kalbėjimo trukmė ir jis nespėjo atsakyti mano paties klausimą. Na, sunku, ką darysi, bet toks pirmininko vaidmuo. Labai ačiū. Grįšime prie šitos temos, prie EPSO veiklos užtikrinant maisto saugumą, tai yra ypatingai svarbus klausimas, nes tai yra vartotojų sveikata. Dėkojame Jums, pranešėjau, ir pereiname prie kito darbo atvarkės punkto. Na, linkime Jums gerų atostogų, po atostogų susitiksim, o dabar kitas punktas, tai yra priekyba žemės ūkio produktais, standarto abipusiškumo vertinimas, pristato pana Analisa Zeza. Tai yra Žemės ūkio mokslinio tyrimo ir ekonomikos taryba. Ir taip pat e, dalyvauja ponas Josvinen, Europos politikos studijų centro e, atstovas. Ir taip pat e, Prancūzijos atstovai ir kolegos iš Milano universiteto sveikinuosi su kolegomis, kurie atliko tyrimą e, mums užsakius, mūsų užsakymų. Ir e, tai tas tyrimas buvo užsakytas ir jo pageidavo B departamentas. Ir e, čia šitoj srityje jis vaidina svarbiausią vaidmenį. Na, mes visuomet kalbam apie vidaus sąlygas, vidaus standartus, kaip svarbios jos yra, bet problema yra tai, kad reikia taikyti tam tikrus reikalavimus ir priekybos srityje. Reikia užtikrinti pasitikėjimą, kadangi rinka yra globali, pasaulinė rinka ir yra e, reikalinga turėti tam, tikras, tam tikrus reikalavimus. Nes vienų veikla sukelia mm, ir kitos pusės atoveiksmi. Ir kalba eina apie tą, kad reikia uh, suvienodinti reikalavimus, suvienodinti standartus, tiek teisės, tiek priekybos reikalavimus ir taip pat pasiekti vienodus standartus. Ypač mums svarbu standartai, nes tai lengvina priekybą, bet yra ilgalaikis procesas, kaip žinote, mes susit... patenkame į vairias situacijas, kur ir skirtingai batytis įvairiose šalise yra, pro, yra protekcionizmas, yra juodasis PRs ir mm, yra dalykai, kurie šiuo metu ne vien tik tai mm, gazdina, bet tikrai yra e, svarbus. Na, e, su jūsų kolegos yra trejetas, jums 20 minučių ir pasidalinkite tarpusavyje. E, gerbiamas profesoriu, jūs esate mūsų dažnas svečias na ir jūs eiliškumą nusistatysit tarpusavį. Taigi, žodis jums, gerbėmėji. Grazie, prezidente. Eh, prima di cominciare eh, vorrei eh, ringraziare. Ačiū pirmininkė. Prieš pradėdama norėčiau padėkoti Žemės ūkio reikalų komitetui už kvietimą mums atvykti pas jūs ir pristatyti savo parengtos studijos rezultatus šios prezentacijos struktūra štai kokia. Pristatysiu komandą, paskui parengto dokumento struktūrą. O mano kolega Džiausvinin pristatys e, susijusią informaciją bei aptarsime konkrečius nagrinėtus atvejus, kuriuos tyrėme rengdami šią apžvalgą. Paskui pristatysime išvadas ir pakalbėsime apie tai, ko galime tikėtis ir ką nuveikti ateityje komanda. Čia dirbo keturios institucijos - Italijos žemės ūkio tyrimų e, taryba, jie atstovauju aš, taip pat Europos politikos studijų centras, jie džiausminen yra iš jo, e, Milano universiteto, aplinkosauginių tyrimų departamento, ponas Aupa iš jo ir ir INRA, Prancūzijos agronomijos instituto atstovai. E, mūsų pranešimas susideda iš keturių dalių. Įžangoje apžvelgėme tendencijas siekiant apipusiškumo standartų ir kas nuveikta. Antra, e, įvertinome harmonizacijos lygmenį ir e, pripažįstant standartų abipusiškumą ir kaip jie, kaip tie standartai funkcionuoja, koks yra jų poveikis. Ypač kalbant apie besivystančias valstybės. Taip pat žiūrime, koks abipusiškumo mastas numatytas e, ES prekybos sutartyse. E, Ir šia, šiuo tikslu atlikome e, kokybinius ir kieky, kokybinių ir kiekybinių aspektų tyrimą. Taigi, kaip sakiau, mūsų tikslas parengti kiekybinį ir kokybinį vertinimą, kaip taikomas abipusiškumo principas. Egzistuoja visai lė standartų e, skirtų užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą, gyvūnų gerovę, e, aplinkosaugą. Tai, tai, tai pilietinės visuomenės vertybės, bet ir dėl kitų priežasčių e, tuos standartus nėra, su, nėra lengva suderinti visose šalise. Todėl manome, kad ES ar valstybės narės nedaug ką gali padaryti, kad padidintų e, pasiektą abipusiškumo uh, standarto taikymo lygmenį. Galima kalbėti apie globalinį mastą. Tačiau e, Europos, e, Europoje egzistuojantis e, saugos standartai yra ko ne aukščiausi pasaulyje. Dabar žodis ponui Džiaus Suvinen. Ačiū. Pra, reikia pradėti nuo tam tikrų koncepcijų. E, Visų pirma, noriu pasakyti, kad standartai yra labai svarbus diskusijose dėl prekybos sutarčių. Prieš 20 metų pre, pre, pre, prekybos sutarčių diskusijose buvo kalbama apie tarifus, taip pat importui taikomas kvotas, taip pat kaip e, panaikinti prekybai taikomus suvaržymus ir apribojimus. Tačiau per pasvarsus 25 metus padėtis labai pasikeitė, daugelis jūsų tikriausiai tai žinote, nes šiandien tie E, tie veiksniai taip nebeiškraipo prekybos. Nors, žinoma, e, abipus Atlanto e, situacija skiriasi. Kalbame apie standartus bei jų suderinimą bei pa, panašų reglamentavimą. Standartai nėra naujas dalykas, kai tik prasidėjo prekyba, Sename testamente netgi yra apie tai kalbama. Pavyzdžiui, E, vinė negali būti vandens, e, pienė negali būti vandens, tokie galiojo standartai tuo metu. Tačiau egzistuoja tai, kas vadinama simetriška informacija, nes jūs laikote savaime suprantamų dalykų, kad, van, kad vinė nėra vandens. Kita vertus, gali būti ir nemalonių netikėtumų, kai perkate kokį nors produktą, pavyzdžiui, bananus. Kalba eina apie tam tikrų interesų, e, tam tikros pramonės sektoriaus interesų apsaugą. Dėl to e, turime kalbėti apie standartų ekonomiką ir, ir jų politinį aspektą. Tai labai sunku atskirti. E, ir tai, tai akivaizdu iš konceptualaus požiūrio taško, nes standartai gali būti naudingi, tačiau tai ne tas pats kaip priekyba tradiciniai tarifai, kuomet ypač anksčiau buvo manoma, kad žemi tarifai atneša naudos visiems. Kalbam apie kai ką, kas gali būti naudinga e, visuomeniai, tačiau tai gali iškreipyti priekybą. Ir Ir jeigu pernėme prie empirinių duomenų e, analizės, paaiškėja, kad neįmanoma, nėra kriterijų, kuris remiantis būtų galima įvertinti prekybos kaštus ir jos naudą, empiriškai tai įvertinti. Būtent todėl taip sunku kalbėti apie harmonizaciją. E, būtent todėl tų, tų konkrečių atvejų nagrinėjimas yra toks svarbus e, reikia gilintis iš esmės į kiekvieną atvejį. Kalbėdamas apie priekybą, noriu paminėti dar vieną dalyką, kur, į kurį mes gilinomės, tai poveikis vystimuisi, poveikis besivystančioms šalims, ypač kai joms ES primetė savo standartus, tarkim, mažmeninių prekybos tinklų veiklos poveikis, e, kai kuriems Afrikoje esantiems ūkiams tenka e, spręsti, gyvendinti tuos standartus. Kartais tai apsunkina galimybės ūkininkams aktyviai dalyvauti rinkoje. Taip pat turime prisiminti diskusiją dėl UTP ir kaip e, ver, verčių grandinė yra sutvarkyta, kaip mažmenininkai ir maisto perdirbimo įmonės e, dirba su ūkininkais, koks yra jų santykis. Taigi tai konceptualūs dalykai, bet turime jų nepamiršti. Keletą skaičių apie tai, kokios reikšmės įgyjo šie e, veiksniai bendrųjų išmokų schema ir pranešimai apie ją PPO. Kai valstybės patvirtina standartus, jos turi informuoti PPO, kad tuos standartus rengėsi taikyti. Ir, pavyzdžiui, 2000-aisiais buvo svarbus šuolis ir nuo to laiko visą laiką vyko augimas. 2000-ieji Žinoma, neatsitiktinai e, tais metais įvyko šuolis, nes tuomet ES maisto kokybės ir saugos reglamentas daug ką pakeitė. 2002-aisiais e, taip pat buvo primtas kitas svarbus sprendimas, kuris sukėlė pasaulinius pokyčius. Ir mes matome, kad kad tie standartai dėgiami turtingose šalise, bet matome, kad ir besivystančios šalis vis plačiau juos ima taikyti. Tik PPO es... atsakingas komitetas domisi tų standartų e, įgyvendinimu įvairiose šalise ir jis nusprendžia, ar tie standartai yra protekcionistiniai arba ar ar jų gyvendinimas yra labai biurokratinis. Todėl savo parengtame apžvalgoje mes gilinamės į tuos aspektus, pavyzdžiui, kaip tai susijęs su priekyba ir kokie, kokie skundai teikiami. Ir kitoje skaidrėje matote, kiek skundų buvo pateikta dėl su priekyba susijusių aspektų e, pasaulio prekybos organizacijoje. ES teikia daugiausia skundų, bet ES ir, yra ir tas regionas, kuris susilaukia daugiausia skundų. Antroje vietoje yra JAV, abiejose lentelėse, trečioje e, Kinija. Galima mm, pateikti daugybę priežasčių ir paaiškinim, kodėl taip yra. Kalbant apie kitas sritis, yra gerų žinių. Pavyzdžiui, tik 50 procentų es pateiktų skundų buvo išnagrinėti e, patenkinamai. O profesorė Sesa kalbės apie kitus aspektus, apie ES pateiktų skundų pobūdį ir apie skundų, kurių sulaukia ES pobūdį. Tie, tie skundai yra labai nevienodi. matote čia apibūdinimą, kokių skundų sulaukė Europos Sąjunga. E, tuos kai kuriuos iš tų skundų labai nelengva nagrinėti, nes e, susikerta skirtingi požiūriai. Pavyzdžiui, tai susijęs su pesticidų kiekiu ribojimu, taip pat augalų sveikatos klausimais Pavyzdžiui, pavyzdys yra e, citrusinių e, augalų lyga, sus, atvejai susijęs, susijęs su Pietų Afrika. Kitas, kitas skundų sritis - tai sertifikavimas, žymėjimas etiketėmis ir, ir patikros. ES kaltinama tuo, kad riboja nau, naujų novatoriškų maisto produktų atsiradimą, pavyzdžiui, maisto produktų, kur, kuriuose yra GMO Taip pat ES susilaukia skundų dėl tam tikrų medžiagų e, ribinių verčių, pavyzdžiui, antimikrobinio atsparumo medžiagų. Situacija skirtinga S ir JAV. E, lengviau buvo išnagrinėti su zoonozėmis susijusi atvejai. O čia skaidrėje matote, kaip pasiskirstė tie konkretus priekybos klausimai, kaip, kai, kokia buvo jų raida nuo 95 metų. Maisto sauga ir augalų sveikata yra sritis, kur e, kur, temos, kur, kuriamis keliama daugiausia klausimų. Kit, e, Kiti klausimai, tik 6 procentai, tai biurokratinės procedūros, žymėjimas etiketėmis, Mes išnagrinėjome aštuonis e, konkrečius atvejus. Du, e, du atvejai susijęs su kiekybiniais, aspekt, kiekybiniais aspektais, du su e, kiekybiniais. Analizavome tarifų skirtumus. Kai kalbame apie standartus, turime nagrinėti kiekvieną konkretų atvejį, įsigilinti į jo aspektus, nes tie atvejai yra labai skirtingi. E, kad gale galėtume padaryti išvadas ir juos apibendrinti. Tai pirmasis mūsų tirtas atvejais Europos Sąjunga ir JAV, Europos Sąjunga prieš JAV, JAV prieš ES dėl e, pieno ir mėsos gaminių. Europos Sąjunga rinktinėse valstijose galioja tas pats skaičius fitosanitarinių standartų taikytinų mėsos ir pieno e, gaminiams apie 2000, tačiau jų struktūra yra labai skirtinga. Mes išsiaiškiname, kad asimetrija, kurią aptikome, yra didesnė pieno produktų atveju. Kai, kai nagrinėjome konkrečius su priekyba susijusius klausimus, ES Pranešimai buvo susijęs daugiausia su inspekcijomis ir atsiekamumo reikalavimais bei labai svarbiais klausimais, pavyzdžiui, hormonų augimą skatinančių hormonų naudojimu, taip pat tam tikrų medžiagų naudojimu keulienos gamyboje, taip pat tam tikrų medžiagų draudimu, nes jos laikomos lygų sukėlėjais. Taip pat tam tikrų medžiagų naudojimų e, pienė. Junknėse valstijose tai nelaikoma e, pavojingų dalykų, skirtingai nei ES. Europos Sąjunga e, dėl JAV taikomų standartų, tik tai iškėlė klausimą dėl tam tikrų apribojimų. Dėl e, galvijos pangiformės encefalopatijos. Mes domėjomės eksporto situaciją taip pat ir, pama, ir išsiaiškinama, kad daug klausimų pateikiama sus, su, dėl zonosių. E-, ES yra pasirašiusi prekybos sutartį su Meksika, tačiau draudžiama. Tačiau ne, mes negalime įvežti Meksiką keulienos dėl keulių maro grėsmės, Afrikos keulių maro grėsmės. Išsiaiškinome, kad e, galiojančios procedūros yra labai ilgos, neskaidrios ir tų procedūrų kaštai labai daug atsieina eksportuotojams. Pagal galiojančius reikalavimus e, tas inspekcijas privalu atlikti ir jas turi atlikti kiek, kiekviena įmonė norinti eksportuoti. Taip pat domėjomės, kokia yra ES ir e, Pietų Korejos prekybos sutarties padėtis. Ir kalbant apie tai, problema, kurią išsiaiškiname, yra e, susijusi su keliais aspektais. Taip, tai tikrai susijęs su e, galvijų spongiforminė encefalopatija, kuri, kurios epidemija buvo Europos Sąjungoje. Korejos, pietų Korejos vartotojų požiūrių e, mėsa iš Australijos ir kitur yra saugesnė. Tačiau E, Pietų Koreja taiko kitokį požiūrį į gyvulininkystę. E, santykiuose su Kinija, prekybos santykiuose su Kinija problema yra paukščių gripo pasiekmes ir, ir galimybės eksportuoti paukštieną. Ką šie visi triti trys atvejai atskleidė? Daugelis šalių nesis, nesilaiko reg, regionalizavimo principo, kuris yra įtvirtintas PPO. Negalima e, e, uždrausti eksportuoti produkciją iš vienos šalies e, ne, negalime uždrausti eksporto iš visos ES, o tik tai iš, iš tos vietovės, iš kur, kurioje kilo problema. Pavyzdžiui, Meksikos, santykiuose su Meksika valstybės narės turi dėrėtis dėl susitarimo savarankiškai. Ir Meksikos atveju Meksika pašalino draudimą, pavyzdžiui, Danijai taip pat sutinka įsileisti perdirbtus maistos, mėsos gaminius iš Ispanijos ir Italijos, bet ne iš kitų ES šalių. Toliau vaisių ir daržovių sektorius - Brazilija, Indija, Filipinai. ES kaltina šalis e, vaisių ir daržovių importo iš ES ribojimų teigiama, kad e, reikalaujama užtikrinti kenkėjų kontrolę, tačiau galio, egzistuojantis reikalavimai yra labai sudėtingi ir gamintojams sunku jų laikytis. Todėl ES reikalauja laikytis didesnio skaidrumo. ES galioja viena direktyva šiuo klausimu, kad tuo tarpu tose šalise daugybė institucijų to užsima jų ir daugelis jų dokumentų nėra išvesti į kitas kalbas. Ypač tai pasakytina apie greitai gendančius produktus vaisių daržovių sektoriuje. Indijos atvejais dar vienas ribojimas Pavyzdžiui, reikalavimas purkšti metilbromidų, tai ta medžiaga draudžiama, purkšti tą medžiagą vaisius ir daržovės draudžiama kitose šalise. Ir ta, ta, ta Indija galėtų būti mūsų eksporto e, e, prekių eksporto paskirt, paskirties vieta. Tačiau e, Buvo kalbėta apie galimybę naudoti kitus, kitas medžiagas purškimui. Dujinimui. In, Indijas dis, diskusijos su Indija dar vyksta. Kalbant apie Indiją, yra labai įdomus, galio labai įdomus standartas dėl salo alyvogių techninėse diskusijose PPO buvo tai svarstyta ir buvo pasiektas susitarimas dėl standarto. Ir netrukus plačiu apie tai pakalbėsime. Galiausiai ištyrėme e, maksimalius leidžiamus pesticidų likučius, tyrėme kiekybinį atvejį ir, ir konstatavome, kad pažangos yra. E, Europos Sąjungoje reglamentuojami nu, Nustatytas didžiausias e, leidžiamas likučių koncentracijos kiekis. Jeigu kalbame apie jungtinės valstijas ir šalis, kurios yra panašioje pozicijoje kaip ir JAV, jų yra nemažai. Tačiau jei įsigiliname į konkrečią šios situacijos aspektus, pa paaiškėja, kad, kad susidurėme su, su, su visišku draudimu. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje numatyta e, atsitiktinės taršos galimybė, ji, ji leidžiama. E, taip pat num, numatomos tam tikros išimtis, kai, e, š, kai, kai dvi šalis, kur, kur, kur, tarp dviejų šalių, kur, kur, iš, kurią vežamas, iš kurios į kurią vežamas gaminys yra labai didelis atstumas. Taip pat nagrinėjame geografinių nuorodų atvejį ir prieėmė išvados, kad, tai, kad čia yra pažangos, kad žengtas žingsnis priekin, apibrėžiant regiono sampratą tarptautiniuose susitarimuose ir kad tai tikrai a, a, atneš naudos ir pozityviai paveiks tuos susitarimus. Manęs jau prašo baigti, sako kalbėtoje. Taigi pereinu prie išvadų. Mūsų apžvalgoje yra įrodymų, kad pasiekta pažangos, e, suartinant standartus ir harmonizacijos, jų, jų harmonizavime bei apribojant e, pesticidų didžiausią leidžiamą kiekį. Tačiau E, teisės nuostatų derinimas nebūtinai visais, visada yra naudingas. Kai kuriais atvejais harmonizavimas gali brangiai kainuoti, nes šaliai tenka nukrypti nuo jai primtiniausio varianto. Tai, tai buvo e, jungtinėmis valstijomis. Taip pat yra problemų dėl e, e, regionalizavimo principo taikymo, vidinių problemų, kur, bet kurias galima išspręsti per bendradarbiavimą. Žvelgiant į ateitį, reikia pasakyti, kad kai kuriuos klausimus sunku išspręsti, kai nėra įrod, mokslininkų patiktų įrodymų. Ir mokslininkų bendruomenė vaidina tikrai svarbu vaidmenį užkartant kelią, už, gal, nelikalingiams konfliktams. Reikia, kad rizikos vertinimo institucijos, oficialios kontrolę užtikrinčiančios institucijos bendradarbiautų ir užtikrintų geresnį atsekamumą. Rizikos valdymas yra labai svarb, toks pats svarbus kaip ir rizikos vertinimas. Techninių ekspertų e, institucijų darbas yra labai svarbus yra patvirtinti e, tarptautiniai kriterijų e, rinkiniai. ES turėtų siekti bendradarbiauti bendradarbiavimo, kai, kai iškyla problema konkrečioje šalyje, bei taip pat siekti, kad ir, ir pasiektų darybų rezultatai būtų gyvendinti. ES taip pat galėtų gerinti besivystančių šalių, prisidėti vystant, besivystančių šalių gebėjimus ir techninius gebėjimus šioje srityje. Ačiū, dabar esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Labai dėkujame už pristatymą ir dabar laikas klausimams atsakymams. Manau, kad bus daug e, klausimų, daug e, kas prašė žodžio. Ir pirmoji paprašė žodžio ponė Angulera. Prašome, žodis jums. Pone Angulera, jums laikas skirtas. Ačiū visiems kalbėtojams. Mm, mm, pasakėte labai įdomių, svarbių dalykų. Norėčiau visų pirma pakalbėti apie e, Ispanijos alyvogės ir konfliktą su JAV. E, norėčiau pasakyti, kad 34 e, procentai stalo alyvogių yra, sulaukia paramos iš BŽUP Galbūt galėtumėte pakomentuoti tą situaciją, bet svarbu, kad tas klausimas būtų iškeltas PPO ir kokia yra padėtis. E, ta problema kol kas liečia konkretų sektorių, tačiau tai gali e, komplikuoti visą paramos sistemą pagal BŽP. Toliau santykiai su Brazilija. Brazilija ir toliau at, atsisako įsileisti kai kurias daržovės ir vaisius iš ES. Nežinau, kaip bus su Merkosūru, bet problema išlieka. Kodėl e, nuolatos iškyla tokių tiek daug m, mm, problemų dėl sanitarijos normų su Turkija? Tiesiog norėčiau žinoti. Gal galėtumėte atsakyti? Ponas Agniu. Kalbame apie tai, kad vertiname standartų abipusiškumą žemės ūkyje. E, mačiau ten e, grafiką pavaizduota ir jūs paminėjote, kad e, dėl skundų, tai visų pirma skundžiamasi dėl augalų, gyvūnų, sveikatos ir kitų dalykų, bet 6 procentai yra pažymėti kaip kiti skundai. Gal nors vieną pavyzdį, kas po tais kitais skundais slepiasi, galėtumėte pateikti. Dėkui pirmininkė, ačiū kolegoms. Iš tikrųjų, dėkoju visiems už atliktą įdomią studiją. Štai ko norėčiau paklausti, atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant ir prižiūrint taisyklių įgyvendinimą atsakomybė tenka valstybėms narėms ant sienos. Tai aš norėjau paklausti apie prekybos sustarimus su kitomis pasaulio valstybėmis. Ar nereikėtų uh, pradėti galvoti apie kažkokią europinę instituciją, kuri e, suvienodintų visas tas įvežimo taisyklės. Nes e, ne visos šalis e, to, į tas problemas vienodai žiūri, pakankamai kreipia dėmesio. Mes matėme, kad kai kurios tarkime, augalų lygos pateko per skirtingas e, vietas, e, kai kurios, e, tarkim, pasklido per Rotterdamą, kalbant apie alyvogės, yra problemų, yra problemų dėl citrusinių vaisių ir juodųjų dėmių lygos ne, ir toms e, valstybėms e, narėms sunku atlaikyti tą spaudimą, jeigu nėra kažkokios e, stiprios valdysenos. Vadinasi, nėra ir garantijų vartotojams. Kaip spręsti šį klausimą? Dėkuoju, daugiau klausimų nėra. Šodžio neprašė, da, dar ponia Gracija. Nečiau štai aš trumpas klausimą turiu. Ar analizavote E, situacija su kilmės nuorodų apsauga. Paprastai tai traukiama į prekybos sutartį su trečiosiamis šalimis. Tačiau man atrodo, kad tai ne, nepripažįstama tokiuose sutartise. Pavyzdžiui, e, yra nesenas atvejis dėl mančego sūrio iš Meksikos ką daryti, kaip apsaugoti kilmės nuorodą jeigu ne, netaikomos prekybos sutarties nuostatos, kaip, kaip išlaikyti įgaliojimus šioje srityje. Trečia, kai e, kalbame apie trečias valstybės, e, e, Rioja vynas iš Argentinos ir europietiškoji Rioja. Jeigu, ką daryti, jeigu po kelių metų vėl iškyla ta pati problema, kaip mes užtikriname uh, E, e, galiojančių teisės aktų nuostatų įgyvendimą, jeigu kokia nors trečioji šalis nuolatos įsamingai pažeidinėja tas nuostatas. Na, gerbimieji jau e, išskirtinė padėtis, ponas Jank, ponas Sagovič ir kiti kolegos neuždavė klausimų, na kažkas čia negerai. Bet dabar kreipiuosi į gerbiamus kalbėtojus kreipiuosi į ekspertus ir jums 10, na gal 12 minučių, ar galėtumėte atsakyti į tai, į klausimus ir pasakyti to, tą, ko nepaminėt anksčiau. Allora, vediamo di rispondere rapidamente ad alcune domande. Kągi, e, pažiūrėsim, kaip pavyks greitai atsakyti užduotus klausimus. Buvo profesorius De Castro paminėta problema dėl atsakomybės e, įgyvendinant įvežimo taisyklės. Mes savo išvadose labai aiškiai sakome, kad rizikos valdymas yra lygiai tiek pat svarbus kaip rizikos vertinimas. Taigi, e, e, reikia tam tikrų e, proporcingų pastangų bendrijos lygių, užtikrinant tinkamą rizikos vertinimą. E, pavyzdžiui, e, zonosių atveju mes matėme atsirandančius barjerus priekybai. Dabar dėl tų kitų 6 procentų. Tai ES kelti klausimai dėl procedūrų, jų trukmės, dėl e, tam tikrų konkrečių procedūrų pagristumo. Tokie buvo tie kiti klausimai. Kalbant apie e, Braziliją, gal kolegė Sofija geriausiai galėtų atsakyti. Na, importo kvotų klausimas ir apie tai nebuvo paminėta pranešime, kadangi mes visų pirma atliekam tyrimą ir aiškinamės, kokie, koks yra standarto atitikimas, bet nekalbam apie e, limitus, apie tas ribas, ką galim vartoti Braziliją. Kai dėl Brazilijos, tai pagrindinė problema, kurią pabrėžė komisija, yra tai, kad trūksta skaidrumo ir labai ilgi terminai, e, kurie atgraso Europos importuotojus, ypač e, kalbant apie vaisius ir daržovės, e, kadangi tai yra greit gendantis produktai. C'era anche, c'è stata una domanda sulle... Ehm... Taip pat buvo paklausta apie e, produktų kilmės taisyklių e, įgyvendinimą. E, konkrečiai mes to ir netyrime, bet kalbant apie Kanados atveją, geografinių nuorodų atveju valstybės narės norėjo įtraukti šias nuostatas. Italijos atveju 98 procentai geografinių nuorodų e, vertės prasme buvo mm, įvertinta. Čia kalbama apie eksportuojamas prekes. Žinoma, reikia ieškoti e, tam tikros pusiausviros e, su tuo, kas susidėrėta kituose sektoriuose. Galbūt e, pabaigai e, vėl galėtų profesorius Winan pasisakyti. Na, e, baigsiu tikriausiai visų pirma padėkodamas už jūsų išsakytas mintis, kalbant apie profesorius De Castro pasisakymą. Pasisakymą kyla klausimas, kaip institucinė prasme spręsti šias problemas. Uh, Mes kalbėjome, rengdami e, šį pranešimą, šią studiją apie tam tikrą e, regionalizacijos principo taikymą. Problema ta, kad nuostatos ne visada įgyvendinamos ir jeigu tarptautiniu mastu jis neįgyvendinamas, tai galbūt e, gal reikėtų kurti ES instituciją, kad galėtume užtikrinti stipresnį koordinavimą tarp valstybių narių ir sąjungos, taikant šį principą. Tie keli atvejai, kuriuos mes išanalizavome, čia ir analiza paminėjo juos, e, aiškiai rodo, kad tos šalis, kuriuose gamintojų grupės yra labai stiprios, e, paprastai imasi dėrėtis dėl tam tikrų standartų e, pašalinimo, kurie veikia kaip kliūtys prekybai. Bet jeigu e, yra šalių, kur tų gamintojų grupių netiek daug arba jos nėra stiprios, jos lieka nuo šalyje. Ką mes čia galime padaryti? Mes galime dėrėtis e, tarptautiniu lygių, kad regionalizavimo principas būtų tinkamai įgyvendinamas arba e, kaip e, antras variantas e, spręsti tai per harmonizavimą ir regionalizavimą ES viduje. Ir tada jau turimi sustarimai tarp konkrečių šalių būtų galimi išplėsti visai ES. Dar pusę minutės profesoriui Agniu. Gal aš praleidau, bet į mano klausimą tarsi nebuvo atsakyta. Pani poseł Aguilera, też half minute. Yes, I answered it. I think she did. Please, no, no, later, later, later, later. Moment. Pani poseł Aguilera. Later, moment. Oh. Sí, eh, Mm, a mí me parece, les he, les he destacado el tema de la aceituna de mesa. Porque... Nekalbėjote apie eh, alyvogas. E, vyksta konfliktas, jis tikrai turėtų būti sprendžiamas PPO. Iškilo problema dėl paramos teikiamos pagal žūp. Ir e, jungtinių valstijų Trumpo administracija e, būtent patvirtino tokią poziciją. E, aš kalbėjau apie tai, nes tai aktualu mąstant apie ateitį, būtent taip, todėl taip akcentavau šį klausimą. Kalbėjote apie Europos muitų sąjungą. Pone Suvinenai, kai kalbėjote apie koordinavimo pastangas, ar kalba, mąstant apie ateitį, ar ar, ar mąstoma apie bendrą Europos muitų sąjungą ir, ir, ir apie galimybę tas normas suderinti ir koordinuoti? Temat badanį. Na, tyrimų tema buvo apibriešta tiksliai ir ekspertai tai minėjo. Ekspertai kalba apie užduotį, apie tas užduotis, pagal užsakymą, kai buvo užsakomas tyrimas, nes jie nekalba apie, apie visas problemas, bet kalba apie tai, kas mums yra svarbu. Ir tai, kas mums yra svarbu, nebūtinai buvo jų analizės rytis. Bet jeigu jūs norėtumėte ir jeigu su tuo susiję esate ir turite pastabų, tai labai prašau galite atsakyti. Euh, kai dėl alyvogių, jeigu aš teisingai supratau, tai yra, komisijo, tai yra klausimas susijęs su e, muitų, e, muitų klausimu, ar tai yra normų standartų klausimas. Nes kai dėl alyvogių, tai yra m, tarptautinė tarptautinė institucija, kuri vykdo dėrybas tarptautinės ir ES dalyvauja tose dėrybose. Na, neprivalote atsakyti visus klausimus, kadangi tai nėra jūsų analizės e, dalykas. Na, manau, kad jeigu dar kas nors turėtumėte pastabų, jeigu daugiau pastabų neturi, tai Na gerai, prašom žodis jums. Dėkui. E, buvo vienas klausimas, aš maniau, kad jį atsakiau, e, e, o konkrečiai dėl 6 procentų. Dėl 6 procentų skundų. Tai susiję su procedūriniais klausimais, kuriuos analizavome E, pavyzdžiui, kad nėra pakankamas skaidrumo standartuose. Ir tiesą sakant, labai dažnai e, šitas klausimas ES buvo keliamas iš kitų šalių pusės. Egzistuoja ir ABPO studija, kuri aiškiai rodo, kad e, skaidrumo nebuvimas kainuoja gamintojams tiek pat, kiek, kiek būtų muitas 25,7 procentų. <clears throat> Akivaizdu, kad tai didžiulės sąnaudos gamintojams ir didžiausia dalimi tai yra susiję su ženklinimu dėl stalo lyvogių. Tiesą sakant, konkrečiai e, mes to e, neanalizavome, kalbant apie standartus, žinoma, kiekvieno atskirų atveju atlikinėjome analizę. Ir bendrai išvada tokia, kad e, daugumoji atveju šį darbą atlieka tarptautinės institucijos. Ir labai svarbu, kad valstybės narės toms grupėms teiktų finansinę ir kitokią paramą. Labai dėkojame už pristatymą, už e, atsakymus į parlamento narių klausimus. Na, manau, kad yra gerai, jog yra vykd, atliekama analizė ir analizuojami pasaulio standartai ir jų reglamentavimas, nes tai yra labai naudinga, tai teikia pagalbą plečiant prekybą. Tai yra ilgas procesas ir kiekviena šalis yra svarbi ir mano, kad jos normos yra patys geriausios, pačios geriausios, kaip ir jos prekės, bet vis dėlto e, turi būti pasauliniai standartai ir tai tam turėtų padėti dvi šaliai susitarimai, kuriuos sudarė šalis ir dabar daug šalių vykdo protek protekcionistinę politiką. Čia ir pono Trumpo administracija daug prie to prisideda. Na, bet iš kitos pusės yra reglamentavimas, yra e, numatytos mainų sąlygos, bet daug, daug kur e, to trūksta. Ir tai padeda mums dirbti tarptautinėme lygmenyje. Mes daug laiko tam skiriame tiems klausimams per mūsų kadenciją. Aš dėkoju kalbėtojams, dėkoju visiems. Turiu pasakyti, kad rytoj pradedame darbą nuo 9 valandos. Balsavimas, ponos Agilgera pranešimas. Labai prašau pasimti balsavimo korteles. Dėkoju. Na, šiandien mes baigėme darbą anksčiau ir pirmininkas dėkoja kad ir pasako, kad skiriame šiandien jums laiko, baigiame anksčiau, nes paprastai tai užtėsėme ir jūs mums skolinate laiką. Na, kaip ten bebūtų, linkiu mielo vakaro, malonaus vakaro, o rytoj susitinksime 9 valandą. Dar kartą dėkoju svečiams, dėkoju visiems.